Ačiū jo pakeitimo. Intos e, yra trečiasis pakeitimas. Pirmasis intos. Matote pranešimo projektą dėl e, Europos politikos sudarinamumo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, intas, kas už, prieš, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmasis žodinis pakeitimas, pono Keller, kas už, prieš, patvirtinta. Antrasis, taip pat pono Keller, kas už. Mes e, prieštarojame pakeitimų žodžių, sako balsas iš salės. Trečiasis, taip pat, taigi nebalsuojame nei dėl antrojo, nei dėl trečiojo. 26, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 27 už. Da, atsiprašau, balsavimas e, dalimis. Socialdemokratai prašo, kas e, už pirmą dalį. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Atmesta. 28 pakeitimas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmestas. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Devintasis intos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisinis pasiūlymas numeris vienas už, prieš, susilaikę, patvirtinta gal reikėtų pasitikrinti. Taigi, balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Kas už? Prieš. 12 už 9 prieš patvirtintas. Dar kartą pasitikrinti reiktų. Dar tikriname, dar balsuojame kartą, kas už. 12 už. 13. Dar man nepriskaičiuokit, sako pirmininkė. Kas prieš? Trylika už, devini prieš, dešimt prieš, patvirtinta. Trisdešimt pirmasis. Atkrenta. 32 atsijėmė autoriai, antrasis kompromisas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas atkrenta. 34 už prieš susilaikę patvirtintas 35 už prieš, susilaikė, patvirtintas. Ketvirtasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 atkrenta, 37 kas už, prieš, reikia pasitikrinti, kas už. Trylika, kas prieš. Vienuolika, patvirtintas. 38 už prieš susilaikę priimtas. Penktasis žodinis pakeitimas už prieš. Tokia pat balsų dauguma patvirtintas. 39 atkrenta, 40 kas už prieš susilaikė priimtas. 41 atsijėmė, autoriai šeštasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 42 ponios tojos, už, prieš, 14 už, 11 prieš priimta. Septintasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 43 atkrenta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 44 atkrenta. 45 už prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis žodinis pakeitimas už. Oi, ne, nebalsuojame dėl jo, sako pirmininkė. Devintasis, dėl jo yra prieštaravimų, nebalsuojama. 46 pakeitimas už, prieš. Patvirtintas, 47 už, prieš patvirtintas ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta 48 atkrenta 49 atkrenta tiesiai prie 53 pereinam kas už prieš susilaikę Atmestas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 54. 54 e, atkrenta, einame tiesiai prie 58, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 atkrenta, 60 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. E, toliau kalbinis pakeitimas, daugiau nebalsuojame, 61 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš, Susilaikė. Patvirtinta. 62 atkrenta. E, toliau balsuojame dėl 63 už prieš. Susilaikė. Priimtas. Dešimtasis žodinis pakeitimas už prieš. Susilaikė. Priimtas. 64 atkrenta, 10 pastraipa, atskiras balsavimas. E, socialistai prašo balsuoti taip, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 žodinis pakeitimas už Ar prieštaraujate, klausė pirmininkė. Ar jūs prieštaraujate jam ar ne? Tai nebalsuosime? Gerai, 64. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas 66. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmestas. 68 už. Kas už 68? -ąjį? prieš, susilaikę, atmestas. 69, 70, 71 jie yra vienodi, balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas 72, už, prieš, patvirtinta. Dvyliktasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 73 atkrenta, septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 74 atkrenta, dalimis dabar balsuosime pagal žaliųjų prašymą dėl pirmojo inta pakeitimo. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Taigi kas už? Kas prieš? priimtas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis simtos pakeitimas, vėl balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, patvirtinta. Tryliktasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis sintos atkrenta. Dabar aštuntasis sintos pakeitimas, kas už, prieš, prieš susilaikė, patvirtinta. 75 pakeitimą atsijėmė, 76 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 atkrenta, 19 intos kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. 78 už. Kas už, kas prieš. Atmesta. 79 kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 80 už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 81 atsiemė, 82 kas už, prieš, patvirtintas. Penktasis intos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis intos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis intos, kas už, prieš prieš, slaikę, patvirtinta. Intos 22, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 84 už, prieš prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktasis intos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis intos, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, patvirtintas. Penkioliktasis už, prieš, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoniasdešimt penktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoniasdešimt šeštasis, kas už, prieš. Prieš. Priimta. 87, kas už, prieš. Susilaiko. Priimta. 88, kas už, prieš. Susilaiko. Priimta. 89, kas už, prieš susilaiko, atmesta. 90 atkrenta, 91 taip pat, 92 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 atkrenta, 94 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Inta 16, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Inta 17, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Inta 18, kas už. Ne, mes balsuosim kartu už e, pakeitimus nuo 18 iki 24, kas už, prieš, susilaiko, primta. Devyniasdešimt šeštas. Kas už? Prieš. Priimta. Aštuntasis kompromisas. Kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime, kas už aštuntąjį kompromisinį pakeitimą. Prieš. Pasilaiko. Priimta. Periname prie devintojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susil... Susilaiko. Priimta. Dabar 103 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. priimta. 104 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, priimta. 105 atkrenta, 106 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis pakeitimas 11, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 12 kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas numeris 114, kas už? 14 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko? Šimtas dvyliktas pakeitimas, kas už? Prieš? susilaiko. Man atrodo, kad priimta. Sako pirmininkė, pabandykim iš naujo. Kas už? Dvylika už. Kas prieš? 11. Galbūt dar kartą pabandykim. Kas prieš šį pakeitimą? Atmesta. 113. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 114. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 115. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 116. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta susilaiko Atmesta. 117. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 118. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 119. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 120. Kas už? Prieš. Susilaiko. Rimta. Tryliktas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 11, 12 atkrenta. 13 pano gerins pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17, kas už, prieš, kas už 17, prieš, susilaiko, atmesta. 18 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kas už, prieš, priimta. 20 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas numeris 15. Niekas neprieštarauja, kas už, prieš, prieš susilaiko atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinsime 20, dėl 22, kas už, prieš. Susilaiko priimta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 23. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 24. Kas už, prieš, priimta. 25. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ar norite balsuoti už visą grupę pakeitimų iki galo? Kas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Ir tuomet e, balsuojam dėl visos nuomonės, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėkoju. So congratulations to the rapporteur, Mr. Keller. Mrs. Keller, sorry. Sveikinu pranešėją, ponė Keller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 So we go to the second report today, today future policy actions. Perėmėme dar prie dar vieno pranešimo dėl būsimų politinių veiksmų. Pranešimą parengė Eva Džioly. Ketvirtasis pakeitimas kas už? Jau dėl kito pranešimo balsuojame. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Kaip penktasis pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš. Septintasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl pirmojo ir antrojo balsuosime kartu? Gerai, kas už? prieš, susilaikę, patvirtinti. Trečiasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. O toliau balsuosime dėl visos nuomonės, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Sveikinu nuomonės referentę. So now... So we move on now on. O dabar? So we can continue. Taigi mes galime tęsti darbą. So the uh, colleagues, if... Uh, Gerbėjai kolegos, mes galime perėti prie demokratinės programavimo priežiūros pagal vystimasis ryties teisės aktus. Išklausysime darbės grupės uh, darbo išvadas. Svarstysime šį klausimą ir išgirsime rekomendacijas. Per pastarąsias savaitės mes gavome kelias dokumentus dėl komisijos e, pasiūlymų, kuriuos išnagrinėjo mūsų darbo grupės. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, pirmosios darbo grupės pirmininkas negalėjo atvykti į šį posėdį. Ir todėl aš pono Neuzero vardu norėčiau pasakyti, kad a, darbo grupė įvertino Mongolijos a, e, e, strategiją 2010 m. kovo 22 d. Diskusijos daugiausia buvo skirtos antrosios ryties klausimams, kurių tikslas yra padėti Mongolijos valdžiai stiprinti savo administracinius gebėjimus. Demokratinio nesprogramavimo priežiūros taisyklės reikalauja atidžiai išnagrinėti priemonės, kurios bus numatytos tam tikrose sritise. Tai yra regionų plėtra, regioninė priekyba bei techninė pagalba regionams, o taip pat gebėjimų stiprinimas siekiant padėti šaliai įgyvendinti realią politiką. Tars. Uh, A darbo grupė nusprendė rekomenduoti Europos komisijai pakeisti kai kurias savo nuostatas, atsižvelgiant į galiojančias taisyklės bei patyti konkrečiuose sektoriuose. Konkrečiai yra kalbama apie tai, kad reikia padėti Mongolijai parengti ir gyveninti tinkamą prekybos politiką. Tikimės, kad naujame pakeistame tekste bus atsižvelgta į tai, kad Mongolijos valdžia supranta, kad ji turėtų remtis e, visuotiniai patvirtintais, tai yra europiniais standartais. Visos priemonės pagal antrąjį veiklos sritį turėtų atitikti demokratinio programavimo, demokratinės programavimo priežiūros taisyklės ir A darbo grupė siūlo neprieštarauti komisijos pateiktam dokumentui dėl Mongolijos strategijos. O toliau aš pati kalbėsiu apie Filipin, Filipinus. A darbo grupė įvertino komisijos strategiją Filipinų atšvilgių kovo 23 dieną. Mes taip pat e, atsakėme į, išgirdome atsakymus į visus savo klausimus. Pagal demokratinį bendradarbiavimo e, pagalbos e, taisyklės Mes paklausime, kodėl vėl yra ignoruojamas švietimo sektorius, nepaisant to, kad buvo pažadėta, jog lėšos iš sveikatos priežiūros bus perkeltos į švietimą. Europos parlamentas dabar aktyviai galės dalyvauti dėrybose dėl taikos. Ir antra, dėrybos su suinteresuotomis šalimis turėtų būti labai aktyvios, kai rengiama ir vidutinės uh, trukmės peržiūra. Toliau, taip pat mes manome, kad reikia daugiau lėšų skirti viešosiams paslaugoms. Nes akivaizdu, kad e, švietimo sektoriuje skirta yra 50 procentų mažiau nei buvo e, žadėta. Reikėtų išnagrinėti kitų dolerių galim, donorių galimybės prisidėti prie e, šių paslaugų finansavimo. Antra, taikos dėrybos bei Europos parlamento dalyvavimas juose. Mes paprašėme, kad mums būtų reguliariai pranešama apie tai, kaip vyksta dėrybos. Toliau bendradarbiavimas su vietos valdžia, jis yra puikus. Puikiai Filipinai bendradarbiauja <laughs> su Vokietija ir Ispanija bei UNICEF'u. Po kovo 23 dienos susitikimo uh, mes nusprendėme, jog būtina stiprinti darybas ir vietos lygmenių, sprendžiant ypač korupcijos problemas. A darbo grupė taip pat nusprendė atidžiai stebėti, kaip vyks rinkimai 2010 metais bei kaip bus kovojama su terorizmu bei smurtu. A darbo grupė po vykusių diskusijų nusprendė neprieštarauti komisijos parengti tai strategijai Filipinos atžvilgių pagal uh, vystomą bendradarbiavimo pagalbos uh, priemonės 35 straipsnį. Kolegos, ar norite ką nors pasakyti apie Mongoliją? Jei ne, tuomet aš siūlyčiau pritarti uh, A darbo grupės rekomendacijoms. O dabar norėčiau suteikti žodį pon, poniai Teoharos, kuri kalbės apie Laosą. Thank you very much. Thank you, Madam Chair. Ponas Teoharos, ačiū. Pirmininkė, mes e, pirmoji darbo grupė įvertinome Laoso strateginį dokumentą per posėdį kovo 23. Mūsų darbo grupė teigiamai vertino bendradarbiavimą su Laos su 2008 metais ir buvo pastebėta, kad ES biudžeto pagalba teikdama suvaidino pažangų vaidmenį. Mes taip pat paremėme, išreiškėme paramą komisijos veiksmams. E, taikyti aiškias sąlygas e, biudžeto paramai ir kitai paramai. E, Pagalba Laosui bus teikiama priklausomai nuo pažangos švietimo ir sveikatos apsaugos sektoriuose. Taip pat buvo kalbama apie pilietinės visuomenės įtraukimą, tai tebėra probleminis klausimas. E, tarp, tarpinė peržiūra nenustatė, kad būtų kažkas e, aiškos pasiekta vaikų darbo išgyvenimo srityje bet mes taip pat e, norime daugiau informacijos apie tai, kaip yra e, šalis valoma nuo nesprogusių minų. Norime žinoti konkrečiai, kiek kas metai yra išvaloma teritorijos ir ar pagerėja veikla šioje srityje. Komisija atsakė į mūsų klausimus ir mes manome, kad klausimai yra patenkinami todėl A darbo grupė neprieštarauja tarpiniai ataskaitai dėl strateginio dokumento pagal komitologijos procedūrą numatyta 165-ame vystomojo pagalbo e, vystomojo bendradarbiavimo pagalbos reglamento straipsnėje. Ir e, aš suprantu, kad mes e, patvirtiname e, darbo grupių išvadas ir prašau B ir C darbo grupių vadovus pristatyti savo išvadas. Dabar suteiksiu žodį ponui Kačmarekui, B darbo, darbo grupės pirmininkui ir Sasoli C darbo grupės pirmininkui. Aš atstovauju ponui Devai, sako ponas Kačmarek. E, dar, B darbo grupė kalbėjo apie tris tarpinės pežės - Bangladešą, Šrilanką. Ir dar vieną šalį dėl Bangladešo 7-14 metams yra numatyti tam tikri planai ir atrodo, rekomendacijos, atrodo, kad į jas buvo atsižvelgta. Taip pat matome, kad yra gerai numatomi pagalbos e, programų e, gavėjai po e, kainų maisto produktų padidėjimo imtasi tam tikrų konkrečių priemonių ir tai yra pažangus dalykas. Mes esam įvertiname, ar vykdoma pagalba ir pagalba naud, pagalbos panaudojimas vykdomas pagal vystomo bendradarbiavimo e, pagalbos dokumentus ir nustatėme, kad taip ir yra. Ir mes taip pat e, pastebėjome, kad nedaug yra priemonių numatytų maisto saugai užtikrinti. Reikia maisto saugumo klausimą įtraukti į visas intervesinės programas apgailestaujama, kad maisto stogus, stokus klausimai nebuvo deramai sprendžiami. Taip pat e, mes e, e, pastebėjome tam tikrų trūkumų dėl maisto tiekimo pabėgėliams ir pastebėjome, kad nėra konkrečių priemonių skirtų kovoti su klimato kaita. Ir galvodami apie tai, kad svarbiausias tikslas yra sumažinti skurdą, e, spręsti e, krizės pasiekmes, turime remti neeksportinius sektorius. Mes rekomenduojame neprieštarauti e, susitarimui, tarpiniai priežiūrai, susitarimo su Bangladešu ir mūsų bendroji išvada yra teigiama Maldyvai, antroji šalis. Daugiausia dėmesio skiriama vienam sektoriui - valdymui, ES pagalba skiriama aplinkosaugai, kovai su m, mm, prekyba narkotikais. Skirtos atitinkamos lėšos ir mūsų darbo grupė pastebėjo, kad e, lėšų skiriama yra nedaug - 11-14 metams tik 6 milijonai eurų. Svarbiausi sektoriai sveikata, švietimas nukenčia dėl to, kad skiriama tiek mažai lėšų. Mums susirūpinimą kelia ir tai, kad nevyksta konsultacijos su, su pilietinės visuomenės organizacijomis ar nacionaliniu parlamentu. E, mūsų darbo grupė pabrėžė, regioninio bendradarbiavimo svarbą. Taip pat pabrėžia, kad e, komisija turi atsižvelgti į Europos parlamento rekomendacijas. B darbo grupė e, vystimosi komitetui rekomenduoja neprieštarauti atitinkamiems susitarimams. Trečioji šalis yra Šrilanka. Mums e, E, pavyko palankiai įvertinti pokyčius. Taip pat džiaugiamės, kad buvo atsižvelgta į naująją šalies situaciją, kad buvo e, pirmiausia galvojama apie požiūrį pagrįstą atitinkamais scenarijais. E, buvo taikomi du scenarijai. Pirmasis scenarijus - politinis susitaikymas ir vyriausybės Šilankos įtraukimas. Antras scenarius - taikos įtvirtinimas ir žmogaus teisų krizės panaikinimas. E, iki 11 metų e, numatoma skirti 60 milijonų eurų, 54 iš jų bus skirta tam tikrų vietovių stabilizavimui ir atstatymui e, likę 6 milijonai bus skiriami gerai valdysenai tvirtinti. Ir dar reikia nepamiršti skurdo mažinimo tikslų e, ir galvoti, kai, kaip tai atsilieps programoms. Dar vienas svarbus dalykas yra susitaikymo veiksmai ir tikimės, kad pagal antrą scenarijų bus e, skiriamai deramai dėmesio pažeidžiamoms bendruomenėms. Ir mes e, rekomenduojame komitetui neprieštarauti susitarimui su Šilanka. Labai ačiū ponui Kačmarikui. Ar jūs pritarėte pono Kačmariko rekomendacijoms? Gerai. Tokiu būdu laikome, kad rekomendacijas komitetas patvirtino. Dabar suteiksiu žodį ponui Sasoli, kuris kalbės e, C darbo grupės vardu. Kalbėtojas neįsijungia mikrofono. Kuba. E, Europos Sąjunga ir Kuba. Ir dėl to, kad e, savybės klausimas yra esminis klausimas politiniam uh, dialogui. Ir e, strateginis dokumentas, nacionalinis strateginis dokumentas padegi, pagerina padėtį. Darbo grupė, kuri pateikė e, ataskaitą, konstatuoja, jog e, nacionalinis strateginis dokumentas, apimantis tokius sektorius kaip maisto sauga, klimato kai, kaita, e, keitimasis informacija sutampa su tais prioritetais, kurie buvo nustatyti Kubos e, institucijų. E, nuo 2011 metų santykiai turėtų normalizuotis, dvi šalės susitarimas yra pasirašytas panašus į kitas sutartis, pasirašytas su to regiono šalimis. Kita vertus, šalis, aišku, turi taip pat lygiai grečiai daryti pažangą ir atsižvelgti vykstančias e, politinės diskusijos tam tikrose forumuose. Toliau maisto sauga, klimato kai, e, kaita, vystimosi klausimai sutampa su pagrindiniais tikslais ir su e, tuo, kas yra fiksuojama instrumentuose vykstimosis e, srityje. Prioritetas yra skiriamas e, tvariai aplinkai. Taip pat dokumente yra kalbama, kad reikia sumažinti klimato kaitos pasiekmes ir kad reikia daugiau lėšų palyginus su tomis lėšomis, kurios jau skiriamos uh, Pavyzdžiui, kovai su skurdu taip pat reikia veiksmingiau kovoti siekiant tūkstantmečio tikslų bei e, gernant sveikatos apsaugą. Taip pat reikia, kad komisija ir toliau dėtų pastangas šioje srityje. Nuo 96 metų minėtose sritise reikia daugiau investicijų, ne tik tai siekiant tūkstantmečio tikslų, bet ir e, tam, kad būtų kovojama su e, lygomis, taip pat su e, esminių pagrindinių teisų pažeidimais. Prieiga prie. Keturios pagrindinės išvados yra tokios. Po penkių metų santykių su e, Kuba tame dokumente yra numatytas e, tų santykių plėtojimo gairės ir daugelis santykių aspektų turėtų būti sustiprinti. Darbo grupė palankiai vertina atliktą e, darbą ir mano, jog nepriklausomai nuo politinio dialogo su Europos Sąjungomis dar turėtų būti dedamos pastangos atskirai iš Kubos pusės. Mes taip pat vertiname komisijos e, iniciatyvą dirbti pagrindinėse sektoriuose, kuriuos apibrėžia pati valstybė. Taip pat e, manome, kad e, daugiau dėmesio turi būti teikiama gerosios praktikos pasikeitimams, specialistų rengimui, ekspertų vizitams bei tūkstantmečio tikslų sėkimui. Mes manome, kad Komisija taip pat turėtų daugiau iniciatyvų kelti žmogaus teisų srityje, moters e, teisų gynimo srityje, seksualinių mažumų bei e, vaikų teisų gynimo srityje. Ir čia reikėtų naudoti tokius instrumentus, kuriais naudojasi ES žmogaus teisų gynimo srityje ir taip pat reikėtų palaikyti dar kitas iniciatyvas žmogaus e, teisų gynimo srityje. Ketvirtas dalykas ne, C darbo grupė norėtų, kad e, bendros e, užsienio ir saugumo politikos atstovas informuotų ES institucijas apie atliekamą veiklą šiuose srityse, ypač po paskutiniosios parlamento primtos rezoliucijos dėl Kubos. Taip pat dėl e, visų veiksmų, kurie, kurių darbos įmamasi. Dėl e, vystimosi komiteto yra prašoma netrukdyti priimti to nacionalinio strateginio dokumento. Dėkuoju. Dėkuoju. Ar mes pritarėme rekomendacijoms, kurias pateikė Vonas Asoli? Aš e, e, siūlau komitetui patvirtinti jas ir tada mes periname prie kito klausimo. E, įgaliojimai dėl darybų, e, dėl kitų metų biudžeto projekto. Mūsų pranešėjas yra e, ponas e, Tais Pirman. O aš noriu pasakyti, kad mes pagal Lisabono sutartį įgauname e, naujų įgaliojimų birželį. E, balsuosime, parengsime rezoliuciją dėl biudžeto, kurio projektą patvirtino komisija, ši, komisija šiandieną ir e, mes e, darėsimės su taryba triologo metu. E, birželio mėnesį mūsų pranešėjas ponas Bermanas yra parengęs nuomonę, jūs ją gavote anglų ir prancūzų kalbomis, tačiau laikas, e, neturėjome pakankamai laiko ir negalėjome išversti šių rekomendacijų nuomonės pranešėjo į kitas kalbas. Pakeitimus galite pakeisti pateikti iki gegužės 12 e, dienos. Taigi, e, iš tikrųjų, pakeitimus galima teikti iki gegužės 3 dienos, o dėl jų balsuosime 10 dieną. O dabar žodis pranešė ponui Bermanui. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs teisingai pastebėjote, e, komisija šiandieną paskelbė biudžeto projektą. Uh, E, birželį, e, renksimės per plenarinę sesiją patvirtinti rezoliuciją ir mes turėtume galvoti apie e, besivystančias šalias, klimato kaitą, ekonominę krizę, tūkstantmečio vystimosi, tikslus, kurie dažnai pamirštami. Ir aš manau, kad mes čia galime suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Tikėkime, kad įtikinsime kolegas iš biudžeto komiteto įsiklausyti į mūsų pasiūlymus geriau negu praeitą kartą, kai jie e, nutarė iš vis nesižvelgti į mūsų pasiūlymus. E, dabar dėl nuomonės. Pirmasis dalykas - klimato kaita. Klimato kaita pirmiausiai kelia, e, dėl prie jos prisideda išsivyščiusios šalis, o vargingos šalis moka kainą ir dažnai e, jau greitai ta kaina pasieks e, e, milijardą eurų per metus, bet mums reikia galvoti, kaip bent per metus skirti 2,4 milijardų euro, kur ta suma galbūt būtų daugiau negu nieko ir ta suma bent jau neturėtų būti iš vystimusi skirtų lėšų. Maisto krizė prieš keletą metų E, e, privertė badauti daugiau kaip milijardą žmonių pasaulyje. Jau yra skiriama pagalba maisto, bet dar daugiau, e, ką reikia padaryti. Mes turime telkti pastangas ties smulkių ūkininkų parama, ypač moterų, užtikrinant maisto saugumą ir džiaugiuosi, kad 90-10 metais numatytos lėšos remti atitinkamoms E, priemonėms ir reikia, kad tos priemonės būtų ir toliau įgyvendinamos bei plečiamos. Raginame komisiją e, biudžete geriau e, numatyti prioritetus, užtikrinančius geresnę prieigą prie finansų besivystančių šalių gyventojams, taip pat galimybę geresnę numatyti sveikatos ir derliaus draudimui. Vystamojo bendradarbiavimo priemonė Aš kaip ir daugelis kolegų labai prieštaraujame tam, kad dalis lėšų būtų nukreipta kitiems tikslams pagal nuo šios priemonės. Mes turime galvoti apie pirmuosius, e, pačius svarbiausius šios priemonės tikslus, e, pavyzdžiui, e, tam tikri sustarimai ir priemonės AKR bananų augintojams. Vystamojo bendradarbiavimo priemonės tikslas pirmasis yra padėti mažinti atitinkamų šalim skurdą, o ne e, plėtoti kažkokius kitokius ryšius su turtingomis valstybėmis. Toliau dėl ketvirtosios kategorijos mes e, turime vėlgi siekti, kad būtų pakankamai finansavimo skirta ir aš nenorėčiau, kad vystomoji politika e, nenukentėtų nuo naujų iniciatyvų. E, dabar komisija turi mažiau darbuotojų gyvendinti vystomai pagalbai, mažiau darbuotojų šiai sričiai negu kad turi kiti tarptautiniai donorai. E, ir dabar Aš aišku nenoriu ginti kažkokios biurokratinės mašinos, bet reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai vietoje žmonių, kurie galėtų įgyvendinti e, mūsų patvirtintas programas ir politikos e, kryptis. Dėl supaprastinimo. Dar pakartosiu, kad labai norime, jog būtų supaprastintos procedūros ir būtų uh, E, užtikrinta galimybė gauti šalims e, tvarę pagalbą. Mano nuomonėje mm, išreikštos šios mintys, bet man bus labai yra įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ypač po to, kai susipažinsite su šiandieną paskelbtu komisijos biudžeto projektu. Ir dabar dėkoju visiems uždėmesi ir laukiu jūsų pasiūlymų dėl komisijos pasiūlymo. Dėkuoju. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Martinui Bernetonui, Europos komisijos atstovui. Uh, you, uh, dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju pranešėjui už jo labai įdomią ir aiškiai įžangą. Manau, kad uh, pirmiausia reikia priminti, kad šiandien yra paskelbtas biudžeto projektas Ir kartu mes paskelbėme ataskaitę dėl tarp institucinio susitarimo gyvendinimo. Žinau, kad lengva bus ištarti šį ilgą pavadinimą. Pranešime iš esmės pripažįstama, kad dabartinė biudžeto formavimo procedūra yra labai naudinga. Daugiametė finansinė programa veikia gan gerai, Ketvirtą kategoriją visuomet sunku yra rasti lėšų, visuomet e, spaudim, patiriame didžiausią spaudimą dėl jos, kadangi mes nuolatos esame priversti reaguoti ne, ne tik į įvairias gaivalinės nelaimės, nelaimės bei nenumatytus įvykius, bet ir turime nuolatos taip pat spręsti e, naujus uždavinius. Ir pranešėjas jau kalbėjo apie tai, kad mes iš esmės dirbame būtent to, tokiomis aplinkybėmis bananų augintojams skirtos priemonės. Turėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų kuo skubiau perskirstyti lėšas. Komisija norėtų, kad tai būtų padaryta pagal tarp institucinio bendradarbiavimo susitarimą. Ir taip pat dalinai galima būtų šias priemonės finansuoti pritaikant lankstesnį požiūrį. Ir mes taip pat norėtume uh, pabrėžti, kad pagal visumo bendradarbiavimo priemonę mes norime mažinti viršutinių ribų. Kaip tik atvirkščiai, nuo 2007 iki 2013 metų papildomai bus skirta 400 milijonų eurų, taigi mes nemažiname šios sumutės finansavimo. Ir jei pažvelgsime 2007 metus, tai yra į pirmosius metus, kai, kai buvo pradėtas gyvendinti pradėta gyveninti visumo bendradarbiavimo priemonė ir tai, kiek lėšų jai bus skirta 2013 metais, pamatysime, kad uh, jai skirtos lėšos padidės 26 procentais. Eksperimentiniai projektai 2009 metais mes uh, sugebėjome finansuoti projektą Palestinoje bei Haityje. Nepaisant to, kad uh, projektą Haitį įgyvendinti dėl tam tikrų visiems žinomų įvykių įgyvendinti buvo labai sunku. Ir maisto priemonė, devynios mikro uh, schemos buvo patvirtintos. Ir mes ketiname daugiau skirti šioms uh, schemoms pagal uh, apsirūpinimo maistu priemonė. Aš su malonumu aptarsiu visus šios klausimus bei bet kokius kitus klausimus kartu su pranešėju, nes labai svarbu yra e, mums išsiaiškinti, kokie yra tikrieji skaičiai. Toliau, paskolos. Mes manome, kad biudžeto projekte nurodyti skaičiai yra realistiški. Ir aš taip pat dėkoju pranešiu už tai, kad jis tą irgi pastebėjo. Ir matau, kad kolega iš biudžetų direktoratų norėtų pasisakyti. Aš dirbu generalinėme biudžeto direktorate ir norėčiau papildyti pono Penningtono pasisakymą. Keletas komentarų dėl įžanginių komentarų jūsų, ats, e, jūsų e, pranešėjos dėl klimato kaitos. Tas pasiūlymas, kuris yra pateiktas 2000, 2011 e, metų biudžetui, tai yra papildomas pasiūlymas, jis nebuvo numatytas anksčiau. Tai yra papildomas pasiūlymas ir praeitais metais, ir šiais metais komisija pasiūlė jį kaip papildomą pasiūlymą šiais metais ir kitais metais, tai taip pat bus papildomas pasiūlymas 150 milijonų trims metams, palyginus su 7,2 milijardais, tai yra vis dėlto šioks toks indėlis. Dabar dėl maisto saugos. Ta, ta pati pastaba iš mano pusės kaip ir iš pono Penningtono pusės. DCI auga 31 procentų 2007-2013 e, metų laikotarpiu. Tas augimas buvo didžiausias DCI paketas ir, jo paket, ir paketas esantis jo e, viduje augo ir galbūt bus papildomų lėšų skiriama, jeigu taip nuspręs parlamentas ir taryba. Dėl ketvirtosios kategorijos, ketvirtosios rubrikos. Čia nuolat kyla nepakankamų lėšų e, problema ir e, komisija kalbėjo apie tai. Ponas Penningtonas minėjo šį aspektą dokumento pabaigoje vėl iš esmės prasideda diskusija dėl biudžeto peržiūros šiais metais ir ta peržiūra prasidės, todėl kad komisija šešiais mėnesiais e, pavėlino savo pristatymą ir ten sakoma, jog esant e, aiškiai identifikuotiems ir dideliems poreikiams, tai e, viršutinė riba galėtų būti pakelta ir dokumente yra E, minimas šis aspektas, kalbant apie klimato kaitą. Ir, kaip sakė ponas Pennington, administracinės e, išlaidos. Mes e, komisija rėmėmės čia biudžetinės institucijos pernai metų sprendimu biudžetą tvirtinančios institucijos pernai metų sprendimu, sprendimu. Mes patvirtinom tą sprendimą ir atitinkamai padidinome tas e, išlaidas, ažvelgdami į programavimo paketų didinimą. Tad tai visiškai nuoseklu, turint omenyje pernai metų parlamento sprendimą ir turint omenyje tų paketų didėjimą. Noriu priminti, jog kitose sektoriuose, kalbant apie šią e, sritį, pavyzdžiui, plėtros išlaidos ar administracinės išlaidos yra imamas iš e, veiklos išlaidų. Ir tai yra visiškai pateisinama. Galbūt nereikėtų numatyti paramos e, išlaidų Turkijoje ar, ar Azijoje, o numatyti tokias išlaidas sunkesnėse e, zonose. Komisija nori čia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą Tai kaip sakė ponas Bennington, mes e, pasirengę, jeigu reikės pateikti papildomos informacijos e, raštu, papildydami e, puikų pranešimą. Dėkuoju komisijos atstovams. O dabar aš norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Ponas Gerets. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš turiu klausimą dėl 2,4 milijardų investuotų į, e, į klimato kaitos pasiekmių sušvelninimą besvystančiose šalyse. Man atrodo, jog mums visiems kyla supratimo problemų e, šito klausimo. Kokia yra finansavimo technika finansuojant šitą priemonę? Ir ar tos lėšos bus e, renkamos komisijos, ar, ar valstybės narės finansuos uh, E, šią, e, šią, šią veiklą? Nes jeigu taip, tai tuomet aš turiu papildomų klausimų. Galbūt dabar galėtumėte atsakyti tą klausimą. Dėkuoju, pirminkė. Mes dar neturime kol kas priemonių pagal dabartinę finansinę programą, kuri leistų mums rinkti pinigus iš valstybių narių. 2,4 milijardo eurų tai yra lėšus, kurias skirs valstybės narės ir ES. Tačiau kol kas neplanuojama yra visus šios pinigus skirstyti per komisiją. Donc, je crois qu'il va falloir pour, euh, poursuivre cette. Man atrodo, kad ta diskusija turės būti tiesiama toliau dėl 2,4 milijardo. Aš visiškai pritariu pranešėjui, jisai sako, jog tai turi būti e, papildomas e, dalykas, tai buvo pabrėžta ir pakartota, kad tai būtų papildomos lėšos ir kad būtų išvengta perkvalifikavimo pagalbos e, pinklių. Tai e, tiesiai sakant, reikėtų, kad komisija atliektų savo E, pareigą ir e, turi būti labai aišku, kad komisija tai daro, nes tie pinigai, kuriuos komisija gauna iš valstybių narių, bus papildomas lėšos. Bet klausimas kyla toks, ar valstybių narių lėšos nėra tos lėšos, kurios buvo paimtos iš to biudžeto, kuris jau skirtas vystimuisi. Nes jeigu taip, tai jau yra pagalbos perkvalifikavimas ir tai jau nėra papildomos lėšos. Ir kadangi Lisabonos sutartis reikalauja daugiau nuseklumo tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių, tai šitas klausimas yra esminis klausimas. Ir noriu pabrėžti jos svarbą, nes Kopenhagoje ES atsakė taip ir ne į klausimus pateiktus dėl to, ar tos lėšos yra papildomos. Ir mes turim uh, E, dabar labai aiškiai suprasti situaciją, kad e, nesakytume kažkokių netikrų dalykų čia. E, dėkuoju dabar panas Tirolien. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš galiu tik tai pasidžiaugti mūsų pranešėjo budrumu. Jisai pabrėžė vystimosi instrumento naudojimo uh, aspektą. Tai yra instrumentas naudojamas su išsivyščiusiamis šalimis. Ir per keturis metus yra numatyta e, remimo suma bananų sektoriui. Mes turime paremti bananų augintojų e, nuostolius papildomomis lėšomis, tačiau tai, kas yra siūloma, yra neprimtina. Nes reikėtų tomis priemonėmis padėti labiau besivystančioms šalims ir tie 75 milijonai, apie kuriuos kalba komisija, ir 18,3 milijonai lankstumo instrumentui komisija galėjo pasiūlyti daugiau vartoti šitos instrumentus, negu lėšas naudoti iš tų skyrių, iš kurių yra nuspręsta. Tad jeigu mes norime pasiekti tūkstantmečio tikslus, iš tikrųjų tai komisijos siunčiamas signalas yra labai blogas e, signalas ir mums kyla labai daug klausimų. Mes norėtume žinoti, kokie argumentai paskatino komisiją imtis tokių priemonių. Mes labai atidžiai dabar stebime biudžetinę procedūrą, kad galėtume e, spręsti tas kylančias problemas. Merci beaucoup. Now, uh, maybe Mr. Mr. Görens would like once. Nebent yra kolegų, kurie paprašė žodžio prieš mane, jeigu ne, tai tuomet aš e, galiu pasisakyti. Atrodo, kad niekas neprašė žodžio. Gerai. Man atrodo, jog tai susiję su mano pirmuoju paliestu aspektu. Nes jeigu iš tikrųjų taip yra, kaip buvo pasakyta, tai neturėtume to patvirtinti. Ir e, komisija negali nuolat remti valstybių narių prieštaravimu. Reikėtų taip pat, kad taryba tartų savo žodį šito klausimu, nes tai yra tarybos uh, E, kompetencijos klausimas, nes e, taryba duoda įgaliojimus komisijai dėl vystimosi fondų valdymo. Ir, ir taryba taip pat turi pateikti atsakymus į šitos klausimus, nes jeigu norime išspręsti bananų sektoriaus problemas, tai e, ponas Tirolija kaip tik komentavo dabar tą problemą, tai turime imtis e, konkrečių veiksmų ir reikia nuseklumo, nes antraip tikrai jo nebus, jeigu dabar nebus aiškiai duoti atsakymai. Ir ar mes galim atspėti tarybos nuomonę šitais klausimais, jeigu jinai jos nesako. Komisija, taryba. Panas Bergmanas, bet atrodo komisija nori žodžio. Pone pirmininkė, kalbant apie tą papildomumą, tai komisija dabar kol kas negali komentuoti tų pranešimų, kurias patikė Kopenhagoje valstybės e, narės, nes e, tie dalykai dar nėra konkretizuoti. Ta, taryboje bus diskutuojama tik šitais klausimais, o kalbant apie 2,4 e, milijardo, komisija negali komentuoti šitų dalykų čia. Aš tikiuosi, kad komisija vėliau galės tai daryti, bet tai yra valstybių narių e, klausimas. E, Šitas klausimas buvo iškeltas pono Gorencijus, turbūt labai svarbus jūsų komitetui, tačiau Europos komisija kol kas negali jo komentuoti, o 150 milijonų komisijos, tai aš sutinku, kad palyginus su 7,2 milijardais tai maža suma, nes mes kalbame apie 7,2 milijardų sumą trims metams skiriamą, tai čia komisija, komisija skirs tokia, tokias naujas lėšas. Ir tai yra dalis atsakymo. Galbūt tas atsakymas yra nepakankamas, bet kol kas mes daugiau negalim atsakyti. O dėl priemonių, dėl bananų, tai norėčiau atsakyti, jog e, numatyta priemonė 50 procentų gauna naują finansavimą. O dėl kitų priemonių ir dėl lankstumo instrumento panaudojimo, tai numatyta tarp institucinėme susitarime, tai komisija turi ieškoti finansavimo šaltinių, tokių šaltinių, kur lėšos nėra panaudotos iki galo ir jas panaudoti. Ir turi identifikuoti įvairius instrumentus, ne tik tai DCI, bet ieškoti ir kitų finansavimo nišų programavimo e, instrumente. O DCI tai galėtų suteikti finansavimą 10-13 procentų dydžio tik tai. Tai t, iš tikrųjų čia mes nenurengiam e, polio, kad aprengtume Pierą, bet DCI paketas jau yra e, detaliai apibrėžtas, tačiau jis visą laiką e, didėja, tačiau kita vertus bėgant metams jisai buvo papildytas nuo periodo pradžios 400 milijonais eurų jau. Tai tokia yra padėtis ir, ir, ir tokie iškyla aspektai. Aš norėčiau, kad e, taryba atsakytų, jeigu gali atsakyti jūsų iškeltą klausimą. Žinau, kad taryba vyksta pirmasis svarstymas, bet e, jūs parlamento nariai galite puikiai suprasti, jog e, lankstumo instrumento panaudojimas e, turbūt nelabai patiks e, tarybai. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas bus šaltai sutiktas pasiūlymas dėl šio aspekto. Ir pati komisija negali sutelkto e, lankstumo instrumento, neradusi papildomų finansavimo šaltimų, šaltinių. Manau, kad e, jūsų komitete galbūt požiūris yra šiek tiek e, kitoks, tačiau mes turime remtis e, tarp institucinio susitarimo nuostatomis. Tai tiek dėl tų aspektų, kurie buvo ką tik iškelti parlamentarų. Dėkuoju. Ponas Görins. Jūs sakėte, kad 50 e, procentų lėšų bus naujos e, lėšos e, finansuoja tos veiksmus, tačiau tekste, kuris yra pridėtas prie, tiksliai nežinau, kaip tas dokumentas pavadintas prancūzų kalba, yra numatytos lėšos bananams ir 18,3 milijonų yra E, lankstumo instrumentas, o ir jeigu dabar žiūrėtume, kiek milijonų vienam dalykui, kiek milijonų kitam dalykui skiriama, tai matom, kad čia perskirstimas lėšų yra ir tikrai nesusidaro 50 procentų. 75 milijonai, 18 milijonų lankstumo instrumentas atrodo, kad tai nenaujos lėšos yra. Paaiškinkit man, kaip yra, nes tikrai man nesigauna 50 procentų. Nenorėčiau tęsti diskusijos šitą temą, ponia pirmininkė, bet galiu pateikti tokį e, komentarą. 190 milijonų skirta tam laikotarpiui ir 50 procentų čia yra naujas lėšos, kurios anksčiau nebuvo numatytos programavime. Tai 190 e, milijonų šiems metams, vien tik tai tam laikotarpiui, kurio metu mes siūlome naudoti lankstumą instrumentą, mes jo nesiūlysime kitiems metams. Tai aišku, jūs e, minėjote teisingus skaičius ir tada tie santykiai išeina truputį kitokie, tačiau aš turėjau omenyje 190 e, e, milijonų sumą ir 50 procentų yra naujos lėšos, o kitos yra iš lankstumo instrumento uh, Ir anksčiau minėtų šaltinių mes galime jums parodyti tuos e, skaičius ir e, su jumis atskirai įsiaiškinti, kaip čia yra iš tikrųjų. Panas Gerants, aš nenorėčiau dabar e, susiremti su komisija šito klausimo. Jūs 150 e, milijonų skyrėte besivysančiom šalims, kad būtų sušvelnintos klimato kaitos pasiekmes. Puiku. Tačiau klausimas yra toks, ar kaip bus su kitais instrumentais ir ar tai, ką duos valstybės narės, yra papildomos lėšis, lėšos. Mūsų pozicija yra aiški, tai turi būti papildomos lėšos, nes antraip mes neteisingai informuojame besivystančias šalis, o norime, kad tos e, šalis prisidėtų prie klimato kaitos susitarimo. Aš siūlau pranešėjai komisijos vardu nusiųsti, komiteto vardu nusiųsti laišką tarybai, nes mūsų komitetas labai norėtų išsiaiškinti šį klausimą, kad viskas būtų aišku. Ir laiško įžangoje turėtume pabrėžti tai, kad ir valstybės narės įsipareigoja didinti kiekvienais metais pagalbą skiriamą visuomam bendradarbiavimui ir čia reikia taip pat papildomų lėšų. Tad turime labai aiškiai įsivaizduoti situaciją dėl šitų dalykų, nes antraip mes prarandam laiką, mes laukiam dabar, jūs taip pat laukiate, o aš noriu, kad komisija labai aiškiai pasakytų, kokia yra pozicija. Labai ačiū, gal ponas Bermas norėtų tarti, kaip pranešėjas. E paskutinį žodį. Ne, ponė pirmininkė, mes tik tai pasakėme, kad reikalaujame, jog būtų laikomasi papildomumo prie principo visoms priemonėms, visiems veiksmams, kurie skirti skurdui mažinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti šiame komitete ir ginti šitokią poziciją. Dėkuoju, dar norėčiau Jums priminti, kad galutinis terminas pateikti pakeitimams yra 12 e, valanda, e, gegužės 3 dieną. Dabar žengėme į priekį ir kartu kalbėsime apie 15-16 darbo tvarkės punktus. Tai yra ES pozicija dėl e, didžiojo 20-ko aukščiausio lygio sustikimo Toronte šių metų birželį ir ES pozicija dėl to paties susitikimo. Mes turime pasižiūrėti, kaip buvo įvykdyti ankstesni įsipareigojimai, priimti per ankstesnį e, vadovų susitikimą ir pasižiūrėsime, kaip galime sukurti, nustatyti naujus reikalavimus, rekomendacijas tvariam augimui. E, tie dalykai yra labai susijęs su besivystančiomis šalimis. Mūsų komitetas nusprendė padaryti du dalykus. Pirmiausia, nusiųsti laišką Kanados ministrų pirmininkui ir paprašyti, kad G20 vadovų sutikimas paragintų šalis imtis imtesnių žingsnių skurdui mažinti, kad taip pat už, siektų užkirsti kelią neteisėtam kapitalo išvežimui iš besivystančių šalių. Antras dalykas Mes ketiname pateikti klausimą žodžiu komisijai pagal 115 mūsų darbos, e, darbo tvarkos taisyklių taisyklę ir prašyti, kad komisija padarytų pareiškimą per plenarinę sesiją, o paskui surenkti diskusiją šiais klausimais. Frakcijų prašymų sekretoriatas parengė ir žodinio klausimo e, tekstą ir taip pat rezoliucijos projektą. Tekstai yra jums išdalyti, jau frakcijos yra sureagavusios į tuos tekstus ir norėčiau priminti jums, kad bus balsuojama dėl klausimo žodžių ir rezoliucijos projekto kitą mūsų posėdį, gegužės 10. Jeigu dar. E, galima, e, tai suteiksiu žodį komisijai, kuri galėtų E, pasakyti savo nuomonę šiais klausimais. Taip, labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisija trumpai norėtų papasakoti Jums apie G20 diskusijas šiais klausimais. Kaip žinia, pranešimo projektą TVF pateikė Neseniai tai yra tarpinis pranešimas arba ataskaita, jau spaudoje šiek tiek pasirodė straipsnių apie e, šį tekstą. Reikia pasakyti, kad tam tikros mintys išdėstos e, ataskaitos projekte yra susijęs su techninėmis rekomendacijomis, e, pagal e, strateginį darbo dokumentą, kurį yra parengusi komisija. Ten taip pat kalbama apie tam tikrus sunkumus e, susijusius su finansinių, finansinių sandorių mokesčio įvedimu ir lyginama tai su kitomis, e, kitais veiksmais. Dėl finansinių sandorių mokesčio galiu pasakyti, kad E, TVF kalba apie tai, kad perkelimo e, padarinių gali atsirasti dėl to, taip pat, kad gali būti labai sudėtinga įvertinti visas pasiekmes ir poveikį. Taip pat e, sakoma, kad gali būti iš tikrųjų surinkta nemažai pajamų bet e, taip pat, kad gali atsirasti pignaučiavimo, vengimo atveju mokėti šį mokestį, tai, taikant, e, naudojantis įvairiomis išvestinėmis priemonėmis. Ir iš tikrųjų tada atsiras labai daug veiksnių, jų poveikį galutinį bus labai sunku nustatyti. Taip pat yra problema, kad pajamos iš e, finansinių sandorių mokesčio bus susijusios su labai nedideliu skaičiumi šalių. Ir reikia nepamiršti e, to, kad atsiras problemų dėl pasidalymo našta. Komisija savo analizėje taip pat e, kalba apie problemas dėl to, kad gali būti nesuderint paremti mūsų veiksmai e, pagal e, tarptautinio kapitalo judėjimo susitarimą ir 11 GATS straipsnį. Dar reikia e, galvoti apie konsensusą tarp šalių, ne visos šalys nori ir sutinka su tuo dalyku. JAV, kaip žinia, yra pareiškė, kad tai yra galbūt nelabai pažangi priemonė. G20 jau vyko diskusijos šiais klausimais ir dabar didysis dešimtukas laukia galutinės TVF ataskaitos dėl šio mokesčio, bet e, Kaip žinome, mes tikėjomės didesnio konsensuso dėl šio klausimo per pastarį susitikimą. Dar vienas dalykas. Stabilumo mokestis arba rinkliava. Apie tokią priemonę taip pat reikia galvoti ir Komisija pabrėžė, kad reikia pasauliu mastu koordinuoti veiksmus, bet aišku, niekas nesitikė, kad bus visiškai vienodai viskas taikoma, tačiau reikia pagrindinių kažkokių bendrų principų, kad nebūtų paskui neatsirastų reguliacinio neiškumo. Tai tiek aš noriu Jums pateikti informacijos, nes manau, kad Jums kaip komitetų jį bus vertinga. Dėkuoju, ar kas nors dar noris pasisakyti dėl e, klausimo projekto ar rezoliucijos projekto. Sí. Eh, gracias. Iba a decir, señora presidenta. Dėkuoju. Pirmininkė. A, Panašu, kad jie išeina, bet bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti pirmininkiai. Panašu, kad pirmininkai nuolatos keičiasi. Kelias pastabas norėčiau užsakyti dėl šio klausimo, kuris mano galva yra pakankamai svarbus, kad mes jį išsamiau svarstytume. Pirmiausia, kodėlgi mes šiandien svarstame dvidešimtuko sustikimus. Prieš trijus metus niekas šiame parlamente, net vystimosi komitete, neskyrė tam jokio dėmesio. Taigi, kodėl dabar šis klausimas tapo toks svarbus? A, taip atsitiko pirmiausia dėl finansinės bei ekonominės krizės ir jos poveikio visam pasauliui. Šiandien suprantame, kad būtų naudinga reguliuoti finansų srautus, nes būtent dėl šio reguliavimo stokos ir kilo krizė. Ir antra, reikia ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, tam, kad galėtume geriau mažinti skurdą bei teikti veiksmingesnę pagalbą besivystančiams šalims. Didysis dvidešimtukas 20 tai puikiai supranta. Tačiau laikų bėgant panašu, kad kai kurios šalės pamiršta apie tai, kokią sunkę krizę mes išgyvename. Ir todėl šios šalis dabar yra mažiau linkusios reformuoti egzistuojančias struktūras. Būtent todėl turime priminti didžiojo dvidešimtuko bei kitus pasaulio finansinių institucijų šalims, kad būtina neapleisti šio darbo. Ir kitame didžiojo 20-ko susitikime turime apie tai aiškiai kalbėti. Birželio mėnesio susitikimo darbo tvarkėje šis klausimas atsiras. Po to mes turėsime 15 dienų, tam, kad įvertintume didžiojo dvidešimtuko susitikimo išvadas. Nes po 15 dienų įvyks Europos vadovų taryba, kuriame bus svarstomos ir didžiojo dvidešimtuko susitikimo išvados. Taigi tai yra puikia proga mums e, padaryti viską, kad vis, e, vystimosi klausimas užimtų deramą vietą abiejų šių susitikimų darbo tvarkėje. Mokesčių vengimas, mokestiniai rojai, bendrovių pasirengimas slėpti savo pelną ir taip toliau, įskaitant ir tarptautinių operacijų apmokestinimo klausimą. Visi šie dalykai turi būti svarstomi. Mums reikia stabilizuoti bankų sistemą. Tačiau mes nenorime, kad būtų įvestas naujas mokestis, kurio dėka mes galėtume finansuoti visi, visus šios darbus. Mes manome, kad spręsdami anksčiau minėtas problemas, mes galėsime sutaupyti pakankamą lėšų, kurias galėtume skirti skurdo mažinimui. Ir žinome jau ir iš e, komisijos atstovo pasisakymo, kad kai kurios valstybės narės yra labiau linkusios paremti naujo mokesčio idėją. Tačiau dažnai jos nežino, kaip, koks tai turėtų būti mokestis, bet kaip, kaip jis turėtų būti taikomas. ES turėtų apsispręsti dėl to, kokią moralinę, bet bei politinę poziciją jį turėtų užimti. Koks tai galėtų būti mokestis ir kokiu reformų reikia visam pasauliui. Turime rodyti pavyzdį kitoms išsivyšiusioms pasaulio šalims. Taigi galime pasirinkti arba šį kelią, arba galime sėdėti rankas sudėję ir tuomet, ko gero, po keliarių metų vėl susidursime su tokia pat krize, kuri iškilo 2007 metais. Mes nenorime sugrįžti prie problemų, kurios, kurios mus kamavo 2007 metais. Mes norime tiesiog pasirengti ateičiai. Aš taip pat norėjau keletą komentarų pateikti dėl tos e, rezoliucijos, dėl G20. -ties. Būkime atsargus, man atrodo, 2010 metais mes jau čia esame balsavę e, dėl rezoliucijos, dėl mokesčių. Tad mes turime kažką naujo dabar pasiūlyti. Man atrodo, kad ta nauja rezoliucija bus prasminga tik tuo met, jeigu mes išplėsime iš esmės tą rezoliuciją kai kuriais aspektais, būtent e, skaidrumo ir e, fiskalinio valdymo aspektais. Po Pittsburgo viršūnių susitikimo bent jau situacija mūsų netenkina. Mes e, norime, kad naujoje rezoliucijoje būtų pabrėžta, jog reikia sankcijų mechanizmus sutvirtinti ir reikia tai daug ir daug aiškiau reikia e, aptarti bankų paslapties klausimą, ponas Gerens klausė, ar mes norime e, būti avangardę. E, Mokesčių prieglopšio klausimų Aš manau, kad visa informacija turėtų būti pateikiama automatiškai visi bankiniai duomenys šitame kontekste. Ir dar mm, du komentarai dėl mokesčių prieglopščių. Man atrodo, jog čia kalba sukasi ne tik tai apie moralinę ir etinę poziciją. Noriu priminti, jog mokesčių prieglopščiai taip pat susijęs su ne e, sąžininga konkurencija ekonomikos sektoriuje. Dabar galvojant apie būsimą G20 susitikimą, tai kyla klausimas, ar teisėtas yra 172 e, valstybių e, atskirimas, jog mes visuomet norime jungtinių tautų forume. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti komisijos atstovų, kadangi buvau šiais iš šalės, kai jie kalbėjo. Kiek aš suprantu, mes dabar kartu svarstame 15 bei 16 darbo atvarkės punktus. Aš norėčiau daugiau pasisakyti 16 klausimų, tačiau be abejo 15 ir 16 klausimai yra tarpusavį labai susiję. Ir taip pat norėčiau išskirti savo nuomonę ir dėl rezoliucijos, kuri bus parengta dėl Europos pozicijos dėl didžiojo 20-ko aukščiausio lygio susitikimo. Pirmininkas Baroso, kaip žinia, gruodžio mėnesį pasakė, kad jo manimu būtų puiku, jei Europos parlamentas išsakytų savo poziciją, kurią Europos parlamentas beje jau ir suformulavo. Vyko diskusijos su komisija dėl finansinio mokesčio, kuris turėtų sudaryti 0,005 procento. Apie tai mes jau kalbėjome, o ir aš kalbėjau apie šį, šį mokestį, kai rengiau pranešimą dėl tūkstančių vystimosi tikslų. Tuomet aš nusprendžiau neminėti jokių skaičių, nes tai galėtų paskatinti G20 šalis skirti daugiau lėšų. Bet to mes nenorime, kad e, G20 e, pradėtų taikyti mokestį, kuris e, paskatintų pastibės narės skirti 0,7 procento savo nacionalinių pajamų besivystančiam šalims. Taigi, kitame G20-ko apšiausio lygio sustikime bus kalbama apie finansinį mokestį. Svarbu taip pat yra užtikrinti, kad papildomas rinktos lėšos būtų naudojamas kaip papildo, papildomas, papildomas finansavimas ir kad jos būtų naudotos ypatingiems poreikiams besivystančiose šalyse, konkrečiai padedant joms pristatyti prie klimato kaitos padarinių. Tai štai tokios mano, tokie yra mano pamastymai dėl šios, šių darbo tvarkės punktų ir dar kartą atsiprašau, kad nedalyvavau posėdėje, kai kalbėjau komisijos nariai. Dėkuoju ponui Kašmanui. Ar komisijos atstovai norėtų dar ką nors pasakyti? Perhaps would like to, to I mean... Aš tiesiog norėčiau pažymėti, kad be abejo šiuo metu diskusijos labai sudėtingos, nes kalbame apie tai, ko mums reikia, bet vienai par kitaip suprantame, kad finansų sektorius turėtų prisidėti prie, stabilės, prie didesnio stabilumo. Kai, kurios, e, kai kurie ekspertai ir uh, valstybės narės mano, kad geriau būtų taikyti bendrė stabilumo rinkliavą, o ne tarptautinių finansinių operacijų mokestį. Kaip kalbėjo e, parlamento narys iš e, Ispanijos, e, žmonės greitai pamiršta apie tai, kokią krizę iš, mes išgyvenome. Ir pradedama kalbėti apie tai, kad mums reikia kelių priemonių, bet vienai per kitaip turėsime surasti kompromisą, kurio pagrindu galėtume toliau dirbti. Ir šiuo metu G20 tokio kompromiso dar nėra. Dar neaišku, koks turėtų būti šis naujas mokestis. Be abejo, galima būtų svarstyti ir papildomus uh, naujus pasiūlymus. Yra dar vienas klausimas. Kaip šios, šio mokesčio surinktos lėšos turėtų būti naudojamos? Komisija yra žinoma, kad e, skirti tas lėšas e, konkretiems dalykams iš anksto būtų gan sunku. bet akivaizdu, kad bent jau dalis šių lėšų tikrai bus skirta e, padėti besivystančiam šalims prisitaikyti prie klimato kaitos. Dėkuoju dar, e, ponas Kešman. Bankų sistemos pritarimas. Nuo kada kalakutai balsuoja už kalėdas? E, mes Dabar pasižiūrėkime į valstybės narės, kurios leidžia bankų sistemas veikti savo šalyse. Mes turime bendrąją rinką ir toje bendrojoje rinkoje veikia vienodos taisyklės. Neturime teisinės kompetencijos vienodoms taisyk, vienodų taisyklių srityje mokesčių klausimais. Mums reikia ne konsensuso, o lyderystės. Jeigu turėsime stiprią ryštingą lyderystę, kaip kad e, ją demonstruoja komisijos vadovas Baroso, tai, tarkime, kažką pasieksime, bus įdėktos tam tikros priemonės, tarkime, gruodžio 15. Ir jeigu mes rimtai neveiksime, tai konsensusas bus bendras žemia, žemiausias bendras vardiklis ir tada parodysime, kad mes norime kaip galima mažiau duoti kaip galima. O dabar sandorių mokestis ir rinkliava. Jau kalbame apie stabilumo rinkliavą, tai kuo ji bus pagrįsta. Sandorių mokestis aiškiai sako, jeigu neturi sandorio, tai nesudarai sandorio, tai ir nieko nemoki. Jeigu daugiau sandorių sudarai, tai moki. Tai e, yra gyvas, vibruojantis dalykas Mes čia dirbsime su rinkomis aktyviomis. Pinigai bus naudojami e, sukurti tokiai pozicijai šalyse, kai jos su mumis bendraus ne tik tai prekybos klausimais daugiau, bet ir paslaugų srityje daugiau. Ponas Kačmarek kalbėjo apie Botsvaną. Aš norėjau pasakyti Burundis, sako kalbėtojas bet nebūtinai aš ten norėčiau e, kaip homoseksualus žmogus važiuoti, nes gal mane ten nužudytų. Bet Botsvana yra klasikinis vidutinių pajamų šalies pavyzdys, kuri sudaro daugybę sandorių dėl deimantų, e, vario, nikelio. Ir mm, tada e, jie tikriausiai norės priklausyti e, sandorių mokesčio grandinį, nes tie pinigai surinkti iš mokesčio grįž atgal. Taigi e, apie tai reikia kalbėti ir reikia, kad ponas Baroso kalbėtų ir kalbėtų su atitinkamų šalių vadovais. Ir dabar matome, kad jau ir bankai ir atitinkamos institucijos nebetaip priešinasi ir priminkime jiems, kad piliečiai dabar turi labai galingą priemonę. Aš tą labai gerai žinau, kadangi mūsų Junktinėje karalystėje laukia rinkimai. Tai yra balsavimas ir tai keičia tam tikras nuomonės. Todėl būtų labai kvaila nepasinaudoti šią galimybę. E, tai yra puikus galimybių langas, ypač Ispanijai pirmininkaujančiai šaliai. Jeigu dabar nebus dėktos priemonės, tai reikės kitai pirmininkaujančiai šaliai jas dėkti. Bet dabar e, siekime tikslo ir nepasirinkime mažiausio bendro vardiklio. Taigi aš užsičiaupiu, sako kalbėtojas tiek. Dėkuoju ponui Kašmanui, dėkuoju visiems šios diskusijos dalyviams ir priminu, kad pakeitimus galima pakeiti iki 2 valandos balandžio 26 dienos. Ir balsuosime dėl šio klausimo gegužės mėnesį. O dabar aš turėčiau paskelbti trumpą 3 minučių pertrauką. Dėkuoju. So, dear colleagues, maybe we can. Uh, Gerbėjai kolegos, siūlyčiau tęsti darbą ir pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. So, taking into account that we have just uh, 45 minutes. Šiam klausimui galime skirti tik tai 45 minutės, o klausimas, kaip žinia, yra labai svarbus. Uh, Aš siūlyčiau nelaukti pono Broko. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes dabar svarstysime labai svarbų klausimą Europos parlamentui, bet visam ir mūsų komitetui. Jums tikriausiai yra žinoma, kad šiuo metu vyksta dėrybos tarp ES institucijų bei kiekvienos institucijos viduje dėl Europos išorės santykių, išorės veiksmų tarnybos steigimo bei sąrangos. Kovo 25 dieną vyriausiai galiotinė bei komisijos vicepirinkė ponia Ašton paskelbė pasiūlymą dėl tarybos sprendimo įsteigti Europos išorės veiksmų tarnybą. Tam, kad ši tarnyba būtų įsteigta, e, reikės, kad e, šiam pasiūlymui pritartų taryba vienbalsiai, pritarus komisijai bei pasikonsultavus Europos parlamentu komisijo, e, Europos parlamente rengiamas pranešimas šiuo klausimu. Šiandien pas mus e, turi atvykti ponas Brokas, kuris yra pranešėjęs šiuo klausimu, ir, ir ponas Gyferhofštatas, kuris taip pat yra atsakingas už šį dokumentą. Pone Ferhofštatai, gal galėtumėte atvykti, prieiti prie prezidimo stalo Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas parengs nuomonę dėl pono Broko pranešimo dėl išorės santykių tarnybos. Ir šią nuomonę parengs ponas Kačmarikas. Kiek mes suprantame, ponas Brokas rengė savo pranešimas atsižvelgdamas į darbo dokumentą, kuris buvo parengtas kartu bendradarbiaujant su Konstitucinių reikalų komiteto pranešėjų ponu Giferhofštatu. Šio darbo dokumento tekstas buvo išplatintas visom, visiems komitetams ir šiuo metu jis yra svarstomas. Balandžio 7 dieną ponas Brokas dalyvavo mūsų komiteto koordinatorių posėdėje ir pristatė mums e, jo parengtą darbo dokumentą. Posėdžio pabaigoje buvo nuspręsta, kad mūsų komitetas pateiks konkrečius pasiūlymus dėl šio dokumento teksto. Ir aš džiaugiuosi, kad e, mūsų pateikti pasiūlymai galiausiai sudūri pono Broko ir Ferhofštato rengiamame dokumente. Aš dabar siūlyčiau pradėti mūsų diskusiją ir pirmiausia noriu suteikti žodį mūsų komiteto nuomonės rengėjai ponui Kačmarikui. Prašau. E, przewodnicząca, to, to rzeczywiście Jest bardzo ważny temat i też tryb pracy nad tym tematem. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šita tema yra labai svarbi ir mūsų darbo metodas todėl truputį skiriasi nuo įprastinio e, Dėvė komiteto darbo metodo. Aš dėkoju visiems prisidėjusiems prie šio darbo, poniai Eiva Žoly, pirmininkiai komiteto komitetui atstovavo ponė Žali ir aš pats, e, kuomet mes e, užmesgėme kontaktus, taip pat norėčiau ponui Kotimariu. Dėkuoju visiems kitiems prisidėjusiems prie to darbo. Mes sutelkime didžiausią dėmesį ties aspektai susijusiai su vystimusi. Mūsų požiūriu, būtent e, vystimosi aspektai turi būti svarbiausi ir aš čia matau kelias dimensijas. Visų pirma, šiandien mes jau balsavome dėl ponios Žoly pranešimo ir norime, kad to pranešimo išvados, kiek tai yra įmanoma, būtų atspindėtos uh, kuriant e, šią tarnybą ir apibrėžiant jos funkcionavimą. Kita svarbi dimensija mums yra susijusi su komisijos narių e, poveikiu programavimui ir gyvendinimui. Mes e, norime išvengti prieštaravimo tarp politinių tikslų ir tos srities, kurią mes finansuojam besvystančiose šalyse. Trečioji dimensija, kuri yra taip, tokia pat svarbi, susijusi su prieiga prie instrumentų, su komisijos narių prieiga prie tų instrumentų ir su uh, jų tarnybų darbu šitame kontekste. Komisijos e, nariai turi fiziškai turėti tą prieigą prie minėtų instrumentų ir ketvirtoji dimensija Čia beje yra tam tikrų e, skirtumų, nors jie nėra labai dideli. Šita dimensija yra susijusi su sprendimų prieimimu e, pasidalytos kompetencijos srityje tarp e, komisijos narių ir išorinių tarnybų. Tai taip pat susiję su kai kuriamis kitomis sritimis, kur gali būti nuomonių ar siekių skirtumų. Mes manome, jog Europos komisija būtent turėtų priimti sprendimą, galutinį sprendimą. Yra dar ir kitas klausimas, dėl kurio sprendimas dar galtinai nepriimtas, turiu galvoje programavimą ir in, vystimas instrumentų apibrėžimą. Tai yra klausimas, kaip komisijos nariai galės naudotis tais e, instrumentais. Labai svarbu, siekti bendros pozicijos, susitarti šito klausimo, nes parlamentas dėrėsis su taryba ir todėl parlamentas turėtų turėti vieningą poziciją. Tai be galo svarbu, kad mūsų svoris dėrybose būtų pakankamai didelis. Mes laukiame to proceso, tikimės, kad uh, konsensusas bus pasiektas, pranešėjai bei komitetai yra susitelkę ir tikimės, kad pasieksime tą tikslą. Dėkuoju. Labai ačiū. Kol kas ponas Brokas dar netėjo pas mus, bet sutikčiau žodį ponui Perhofštatui, kad jis pristatytų savo nuomonę dėl uh, užsienio veiksmų tarnybos uh, kūrimo ir funkcionavimo uh, ir paaiškintų apie darbo dokumentą. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už galimybę dalyvauti šitame komiteto posėdėje. Reikėtų visų pirma pabrėžti, jog ponas Brokas ir aš nusprendėme vieną pranešimą renkti ir teikti tos pačius pakeitimus. Būtent vienodi pakeitimai bus pateikti AFKO ir AFETO komitetams ir tai atspindės parlamento poziciją darybose su kitomis institucijomis, su komisija būtent ir su taryba. Antras dalykas, išeities taškas, kuriuo rėmėmės ponas Brokas ir aš. Jūs turite 20 balandžio pranešimą. Tame pranešime mes kiek įmanoma bandėme atsižvelgti jūsų komiteto poziciją ir mes manome, kad išorės veiksmų tarnyba turi būti ambicinga e, struktūra, neturime apsiriboti vien tik tai išorės e, veiksmais, tai yra e, neapsiriboti Solanos dabartinės tarnybos ribomis. Nes sutartis, sutarties 21 straipsnis labai aiškiai sako, jog visos e, išorės politikos turi būti apimtos, visos kartu jos turi būti atspindėtos e, išorės veiksmų tarnyboje. 21 sutarties straipsnis, atsiprašau, 27 sako kalbėtojas sutarties straipsnis tai sakoma mūsų dokumentų trečiajame puslapyje, vardyje visas užduotis, kurios tenka išorės veiksmų tarnybai. Tarptų užduočių yra taip pat ir visuomasis bendradarbiavimas. Tai yra aiškiai paminėta. Ir mūsų išeities taškas buvo tas, jog išorės veiksmų tarnyba turi būti kaip įmanoma nuseklesnė ir kaip įmanoma ambicingesnė. Trečias dalykas arba trečias išeities taškas. Mes manome, kad e, kadangi 90 procentų lėšų ir 90 procentų kompetencijos tenka komisijai, tai reikia, kad e, išorės veiksmų tarnyba būtų komisijos dalis, komisijos tarnyba. Ir mūsų pasiūlyme, kaip jūs pamatysite, Biudžeto trečiai sekcijai priklausys šitos tarnybos finansavimas, o tai yra komisijai e, tenkanti e, biudžeto dalis. Trečioji biudžeto sekcija, ES biudžeto sekcija yra esminė sekcija, nes jinai apima e, visus ES veiksmus. Heading 1, 3, 2, 4. Tai yra ES veiksmų sritis, tai apima visus veiksmus ir ten taip pat yra užsienio politika, vystimosi politika ir taip toliau. Visos politikos. Mūsų antrasis išeities taškas buvo tas, jog norime nuoseklios ir ambicingos tarnybos, bet norime taip pat, kad ta tarnyba būtų komisijos e, tarnyba, kad jinai būtų prie komisijos ar priklausytų komisijai, nes tuomet bus daug lengviau dirbti su vystimosi komisaru, su komisaru atsakingu už kaiminystės politiką, su komisijos nariu atsakingu už humanitarinę pagalbą ir su komisijos vicepirmininkė. Tačiau problemos prasideda tuomet, kai norime ambicingos tarnybos, tačiau, e, kuomet norime už komisijos ribų kurti tą tarnybą, tai tuomet kyla e, problemų. Pirmą kartą yra kuriama tokio dydžio tarnyba, tokios svarbos tarnyba už trečiosios biudžeto sekcijos e, ribų, tai yra už bendrijos metodo ribų, nes e, trečioji biudžeto sekcija atspindi bendrijos metodą, bendrijos esmę. Tad turi būti būtent toje plotmėje kuriama ta tarnyba. Tad kokia yra dabar situacija? Jūs ją žinote geriau negu aš, nes aš esu naujokas sprendžiant šitos klausimus palyginus su jumis. Iki šiol bendradarbiavimo padėtis yra tokia. Programavimo užsijima e, generalinis direktoratas atitinkamas, Europai užsijima e, E, politiniais aspektais, tačiau e, politinė atsakomybė tempa komisijos nariams ir yra sakoma, kad e, iš esmės nekyla ypatingų sunkumų. Aš palaikau gana draugiškus santykius su buvusiu vystimosi komisaru ponu Mišeliu, jis man papasakojo įvairių specifinių aspektų susijusių su šitas rytimi. Ir jisai man sakė, kad jeigu buvo nusprendžiama daryti A teoriškai, tai paskui praktiškai gyventinant visuomet buvo daroma B, visai kiti dalykai. Ir jeigu e, komisijos tarnautojas turi priimti sprendimą dėl finansavimo, tai ne taip paprasta kartais būna užtikrinti nuseklumą programavimo e, požiūrių generalinis dėvė direktoratas dirba šios rytyje, tačiau Europeid veikla taip pat persikerta tam tikrais požiūriais iš tas rytimi ir šios rytis tenka vystimosi komisaro kompetencijos ryčiai dar taip pat pirmas trys programavimo stadijos tenka dėvė generaliniam direktoratui, o kitos stadijos tenka Europeid. Tai dabar tokia situacija yra. O kas e, bus, jeigu bus pasiremta ponas Hešton pasiūlymu, tai viskas komplikuosis dar labiau, nes e, e susitarimas su ponė Hešton, man atrodo, komplikuoja situaciją, bent jau mano nuomonė, todėl kad trys etapai numatyti programavime. Visų pirma, teminis programavimas, kuriuo užsiims e, DV generalinis direktoratas. Paskui geografinis programavimas, tuo užsiims e, užsienio veiksmų tarnyba ir paskui vėl bus grįžtama į komisiją, kad gyvenimas vyktų per Europeid. Man atrodo, kad tokia sistema yra komplikavimas. Dabartinės situacijos, kuri ir taip jau yra komplikuota, dar desnis komplikavimas. Ir neatsitiktinai, kad e, maždaug jau 48 valandos, kai plaukia iš visų pusių įvairiausi elektroniniai e, laiškai su įvairiais e, prašymais paaiškinti ponios Ašton dokumento turinį. Tas dokumentas buvo suderintas su komisija, vakar vakare Jisai buvo patvirtintas e, taryboje, tačiau galbūt ta sistema praktikoje nefunkcionuos, nes gali kilti įvairiausių prieštaravimų ir komplikacijų ir netgi daugiau negu jų kildavo praeitie. Todėl mūsų pasiūlymo esmė yra tokia. Kadangi išorės veiksmų tarnyba mūsų pasiūlyme priklauso trečiai sekcijai ir yra komisijos tarnyba, tai Tuomet grįžtame plus minus į dabartinę situaciją. Tai reiškia, kad e, dėvė generalinis direktoratas e, priklausys daugmaž išorės veiksmų tarnybai, tačiau pati išorės veiksmų tarnyba bus komisijos viduje ir koordinavimo ir valdymo srityje požiūrių, koordinavimo valdymo požiūrių, tai e, dėvė komisaras taip pat E, dirbs išorės veiksmų tarnybos e, viduje. O įgyvendimu užsijims e, kitos komisijos tarnybos. Mūsų pasiūlyme Tuo būdu yra grįžtama tam tikrą prasme į dabartinę situaciją, todėl kad išorės veiksmų tarnyba priklauso komisijai, o įgyvendinimas deleguojamas Europ Aidui. Toliau programavimo tarnybos, jos priklauso dviems komisijos nariams. Yra geografinis ir teminis programavimas vystimosi srityje. Tai komisijos nariams priklausys, o Europ, šitas rytis, o e, Europeid taip pat patenka į e, komisijos narių kompetencijos e, sritį. Tad e, horizontaliniai klausimai, teminiai klausimai ir geografiniai. Aš e, Nežinau, kaip jūs atskiriat horizontalius klausimus nuo geografinių klausimų, kuomet kalbate apie Afriką, pavyzdžiui. Taip, tai yra tie patys klausimai, tos pačios problemos. Man atrodo, kad tas atskirimas yra dirbtinis ir galbūt reikėtų jų neskirti taip, kaip jie yra skiriami ponios Ešton pasiūlyme. Toliau programavimo etapai, pirmas, antras, trečias etapai, tai šitie etapai teks išorės veiksmų tarnybos e, direktoratui, o įgyvendinimas ketvirta, penkta fazė teks Europeid, kuri, Europeidui, kuris priklauso komisijai. Ir jeigu šimtu procentų būtų pasiremta mūsų pasiūlymų pateiktų, tuomet, kaip aš suprantu, sistema, kuri dabar veikia ir toliau veiks su tam tikrais e, skirtumais. Skirtumas bus toks, kad e, DV direktoratas priklausys išorės veiksmų tarnybai, išorės tarnyba bus e, komisijos viduje, o humanitarinės pagalbos komisaras ir vysnimosi komisarai valdys atitinkamas e, šios srities e, atitinkamas sektorius. Mes turime nepamiršti sąsojo tarp e, išorės veiksmų tarnybos ir komisijos, ypač biudžetinių sąsojų. Aš pasisakau už tai, kad komisijai tektų visi e, vystimosi klausimai. Ir man atrodo, jog tas temų išskirstimas e, į atskiras vietas, e, geografinės temos vienoje vietoje, horizontalios kitoje, kaip kad siūlo ponia Ašton, nėra geras dalykas. Man atrodo, kad e, bendradarbiavimas ir vystimasis turi būti sutelkti vienoje vietoje, tai labai svarbu veiklos veiksmingumui ir taip pat tai labai svarbu tam, kad būtume tikri, kad pinigai tinkamai panaudojami ir kad pasiekėme konkrečių rezultatų. O dėl kitų dalykų paskutinė versija teksto balandžio 20 dienos dokumentas apima praktiškai visus komentarus, į kurias buvo atsižvelgta, tai yra jūsų komiteto komentarai pateikti ponui Brokui ir man, bet aišku, galtinis rezultatas priklausys nuo tarybos valios ir nuo, nuo komisijos valios taip pat, bet ypač nuo tarybos ir nuo jų valios uh, nuo šių dviejų institucijų valios e, susitarti. Ir aišku, nuo to, kaip principinis klausimas bus sprendžiamas, ar išorės veiksmų tarnyba priklausys komisijai, ar, ar bus komisijos viduje. Ar e, pateks į trečiosios sekcijos e, vidų biudžetinis. Nes mes manome, kad taip reikėtų daryti, siekiant veiksmingos vystimosi politikos įgyvendimo. Jeigu atsakymas bus ne, kad taip nebus, tai tuomet aš norėčiau, kad E, visa kompetencija vystimosi srityje tektų e, komisijai, o išorės veiksmų e, tar, tarnyba užsimtų tuo, kuo užsima kol kas dabar. Nes, aišku, mes turim pasirinkti, jeigu norime veiks, veiksmingos išorės veiksmų tarnybos, tai jinai turi užsimti tais klausimais ir būti komisijoje, o jeigu jinai nebus komisijoje, tai bus neįmanoma nes e, jeigu jinai bus už trečiojo trečiosios sekcijos vidų, tai bus tam tikras e, valstybės persversmas biudžetinių požiūrių bendryjoje. Labai dėkuoju, gerbėjai kolegos, manau, kad dabar mes turėtume suteikti žodį komisijos atstovui ir tik po to galėsime pradėti diskusiją komitete. Manau, kad būtų naudinga išklausyti komisiją. Tikiuosi, kad jį mums paaiškins ko konkrečiai siekia ponia Ašton savo pasiūlymų ir e, taip pat e, pristatys mums komisijos nuomonę dėl pono Broko ir pono Firhofštato rekomendacijų. Thank you, thank you. Panas Mansar, dėkuoju pirmininkė. Labai dėmi klausiausi pono Kačmarigų ir pono Ferhofštato. Manau, kad e, daugybė klausimų, kurie buvo iškelti, jie buvo svarstyti kitur. Taigi dabar aš tiesiog norėčiau pakomentuoti kai kuriuos konkretesnius dalykus, e, apie kuriuos kalbėjo ponas Kačmarikas ir po to pakomentuosiu labai konkrečias pono Ferhofštato rekomendacijas. Pirmiausia, strateginiai prioritetai bei tai vystimosi vaidmuo tarp mūsų prioritetų. Mes visi sutarėme, kad mes norime, kad vystimosi politika būtų atnaujinta ir kad ji ne, nebūtų skirta vien pinigų skirstimui. Mes norim, kad ši politika būtų strateginio pobūdžio. Todėl turime galvoti apie tai, kaip bus formuojama politika bei jos priemonės. Ir todėl ES norėtų, kad išorės santykių tarnyba tai atsižvelgtų. Antra, mes norime išvengti bet kokių prieštaravimų. Šiuo metu ta, e, situacija yra ta, labai neaiški. Mes turime daugybę įvairių priemonių. Ir iš mūsų pasiūlymų yra akivaizdu, kad tai, kad ši tarnyba glaudžiai bendradarbiaus su komisijos nariu atsakingu už vystimasi, parodo, kad, kad ji ket, ir ketina užsimti vystimosi klausimais. Toliau. Visos geografinės sritis, kurios yra įtrauktos į vystimosi politiką, įeis į vieno komisijos nario kompetenciją. Štai toks turėtų būti e, tikslas. To nori Europos parlamentas. Ir pagaliau mes tą ir turime. Vienas komisijos narys yra atsakingas už vystimosi fondą bei uh, už e, priemonės gyvenimas pagal šio, šį fondą. Toliau. Pasiūlyme yra aiškiai pasakyta, kad sprendimai uh, kurie bus priimami dėl vystimojo bendradarbiavimo, vystimosios pagalbos priemonės bei e, pagalbos vystimuisi komiteto veiksmų, turės būti patvirtinti visos komisijos. Taigi mes atsižvelgėme į jūsų rekomendacijas ir šiuo klausimu tai mes visiškai sutarėme. Toliau. Kokia yra didžiausia problema šiandien? Tai yra tai, kad priemonės yra labai fragmentuotos. Aš iš savo kasdienio darbo žinau, kad tai labai trukdo tam, kad mūsų vystimosi politika taptų globalia politika. Ir yra dar viena problema Labai sunku yra įrodyti pasauliu, kad mūsų vis, vystimosi politika iš tikrųjų uh, prisideda prie krizės padarinių mažinimo visame pasaulyje. Apie vystimosi politiką kalbėti ir komisijoje, ir visose komisijos tarnybose nėra lengva. Tam, kad galėtume pakeisti tokią situaciją ir kad galėtume perėti prie nacionalinių indikatyvių referencinių programų, prie e, šalių strategijų, mums reikia parengti politikos priemonių rinkinį. Nes mums reikia, kad uh, komisijos narės atsakingas už vystimąsi turėtų geresnių darbo priemonių. Kaipgi praktiškai tai mes galėsime daryti? Turėsime atskirti programuojamus e, e, instrumentus nuo neprogramuojamų. Program, tie, kurie bus, e, kuriems bus taikomas programavimas, bus geografinio pobūdžio. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai mes uh, uh, plėtojame santykius su kokia nors šalimi partnerystės principu, uh, Tuomet yra rengiama šios šalies strategija, kurioje yra išdėstyta, kaip mes padėsime šaliai, kaip lėšos bus e, leidžiamos. Ir e, antras dalykas bus parengtos nacionalinės referencinės programos. Na, tos kitos priemonės, kur, kurioms nebus taikomas e, programavimas, uh, pirmiausia bus skirtos papildomiems veiksmams, tai yra e, švietimo sistemai paremti, e, klimato kaitos padariniams mažinti ir taip toliau. Ir tai galėtų būti e, pasaulio mastų gyvendinimos iniciatyvos. Taip, pavyzdžiui, vienas iš tokių iniciatyvų, pavyzdžiui, galėtų būti moksliniai tyrimai žemės ūkio srityje. Parlamentas uh, kuris beje pateikė pirminius pasiūlymus dėl visų šių priemonių, puikiai žino, kad ši, jos galės papildyti horizontaliuosius veiksmus ir horizontalesias priemonės. Pagrindinė problema iškils form, formuluojant šias priemonės bei jų naudojimo taisyklės. Tai tiek norėčiau pasakyti. Visi kiti klausimai yra svarstomi. Vakar taryboje buvo pasiektas e, politinis susitarimas dėl daugybės svarbių klausimų ir kai kurie iš jų e, rūpi ypatingai jūsų komitetui, bet aš apie tai nekalbėsiu. Taigi viską, ką norėjau, jau pasakiau. Dėkuoju. Much, so, I, I like Labai ačiū. Dabar norėčiau padėkoti ponui Brokui, kad skiria laiko mūsų komitetui ir suteiksiu jam žodį galbūt pasisakys, o paskui dar padiskutuosime. Suteiksiu paskui žodį nariams. Ačiū dabar. Žodis jums. Uh. Bandžiau ne tą mikrofoną įsijungti, nes kitaip esu įpratęs iš kitos pusės. Nežinau, ką pasakė mano kolega Ferhofštat. Ir nenorėčiau kartotis, bet tik noriu informuoti jūs apie diskusijas, kurios vyko su taryba, su Ašten atstovais komisijoje šiandien. Buvo kalbama apie klausimus susijusius su politinė priežiūra, ne tik apie biudžeto teisės. Ir man atrodo, kad čia viskas vyksta teisingai. Bet kuriuo atveju atsiranda galimybė dar vieną tarybai. Ir poniai Ašten O jeigu kalbėsime apie politinės konsultacijas, tai uh, yra nemažai laisvės. Mes bandome apibriežti tarpusavio supratimo memorandumą, kad uh, būtų galima suteikti uh, įgaliojimus ar pradėti uh, konsultacijas su atitinkamais komitetais. Mano nuomonė tai labai svarbu dėl praktinių priežasčių. Uh, E, visi klausimai susijęs su strateginiais dokumentais, sutartimis, e, mandatais, įgaliojimais, misijų siuntimas, krizių valdymas, kur turime biudžeto teisės tos visos sritis e, yra, turėtų būti konsultacijų su mumis subjektas ir tai yra svarbu. Mano nuomonė, e, tai pirmiausia palies vystimosi komitetą ir užsienio reikalų komitetą. Dėl to norėjau briežti šią mintį, galbūt kolega pamiršo apie tai paminėti. Dar mums svarbu užsitikrinti kritinę masę tam, kad parlamentas tikrai būtų įtrauktas. Be to, aš e, ir nutariau ateiti į jūsų komitetą, kad čia galima gauti net šokolado. šokolado. Čia sekretoriatui reikia dėkoti, sako pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams, klausimams, pastebėjimams. Pone Kašmanai, jūs esat pirmasis. Labai ačiū. Dėkoju visiems kalbėjusiems ir pasakysiu, kad neapsimesiu, jog esu didelis specialistas šios srities, bet kuo daugiau girdžiu, tiek aš, tiek kiti, tuo mums neiškiau darosi. Dabar iš mano uh, pozicijos. Pasakysiu, kaip viskas atrodo. E, tiek e, mano partijos atstovai, frakcijos atstovai, tiek nevyriausybinės organizacijos bijo, kad e, tam tikros funkcijos bus labai sumenkintos ir pastangos dėl skurdo mažnymo bus labai susiaurintos ir viskas koncentruosis ties užsienio politika. Taigi kyla toks susirūpinimas. Vakar dar buvo išreikštas tam tikras susirūpinimas ir nežinau, ar komisijos atstovas apie tai girdėjo, bet kalbu aš apie teisinę išvadą, kuri kvestionuoja gerbiamosios mano draugės Ešten e, numatomus veiksmus e, dėl sutarties. Aš kalbu apie tai, kad išorės veiksmų taryba turės beprecedentinę kontrolę vystomą bendradarbiavo srityje ir biudžeto srityje ir čia matysime mišinį tarp e, bendrijos ir vyriausybių politikos krypčių ir dėl to skurdo mažymas taps e, užsienio politikos interesų dalimi. Priklausys nuo jų. Ponas Mansevišiai kalbėjo jau apie tai, kad komisaras atsakingas už vystimąsi turi dalyvauti visose penkiose programavimo etapuose ir manau, kad čia reikia galvoti, kaip nedubliuoti pastangų ir veiksmų ir kaip galbūt užtikrinti, kad generalinis vystimosi direktor, generalinis direktoratas atliktų tam tikrus veiksmus ir kad e, generalinis direktor, direktorius vystimosi direktorato būtų perkeltas būtent į tarnybą. Kai peržiūrėsime išorės veiksmų tarnybos funkcionavimą, tai bus turbūt 12 metais, mes turėtume peržiūrėti ir programavimą ne tik iš užsienio politikos perspektyvos, bet ir iš pagalbos veiksmingumo perspektyvos. Taip pat, man regis, turėtume gauti patikinimą, kad e, bus laikomasi e, ES vystomosios politikos tikslų, reikia gerbti Paryžiaus akros įsipareigojimų dėl pagalbos veiksmingumo ir e, reikėtų mums užtikrinti dėl to tiek šalis partnerės, tiek kai kurias nevyriausybinės organizacijas. Patikinti. Aš nemačiau paskutinio jūsų projekto, ponai Brok ir Ferhofštat. Bet aš mačiau dokumentą, apie kurį kalbėjome frakcijoje. Aš dabar kalbu ne frakcijos vardu, ne socialistų frakcijos vardu, bet noriu pasakyti, kad kalbama apie tris pavaduotojus, kurių postas bus pusiau politinis. E, vyriausiosios įgaliotinės visapirmininkės pavaduotojus. Tris. Bet galima įsivaizduoti, kad tai bus trys vyrai, kurie negavo pareigų, kurių tikėjosi ir dabar jiems bus numatytas pavaduotojų vaidmuo. Aš nesu cinikas ir galbūt jie iš tikrųjų bus puikūs baronienės aštin patarėjai, bet e, noriu pasakyti, kad nepriklausomai nuo to, ar trijų vicepirmininkų postai bus e, politinė ar ne, tai jau būtų tarsi ir e, receptas žlugimui. Pats ponas Baroso neturi pavaduotojų, yra komisijoje vicepirmininkai. Taigi, e, norėčiau, kad ir išorės veiksmų tarnybai būtų panašiai ir kad ši tarnyba nesumenkintų istoriškai svarbaus e, vaidmens, kurį vaidina vystomieji vystimo veiksmai mūsų išorės veiksmuose ir kad jie nepriklausys nuo sprendimų užsienio politikos srityje, kad bendradarbiavimas nepriklausys nuo sprendimų e, pol, užsienio politikos srityje. Dabar ponas Berman. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, pirmininkė. Iš tikrųjų, komisija bus atsakinga ir už išrų santykių tarnybą bei už Europos e, vystimosi fondą. Tačiau akivaizdu, kad pasiūlymas yra mažiau kilnus nei vyriausiai galiotinė. Pone Aštun parengė pasiūlymą ir jo esmė yra tokia, kad komisija iš esmės e, turėtų valdyti šią tarnybą. O mums reikėtų institucijos, kuri būtų atsakinga už šią instituciją. Nes pasiūlyme kalbama vien apie priežiūrą bei gairių e, teikimą. Taigi, ponia Ašton teiks pasiūlymus e, išorės santykių tarnybai dėl jos veiksmų. Neaišku, kaip šie veiksmai bus finansuojami. Taigi yra visiškai neaišku, kas prisims atsakomybę, o kas e, atliks valdymo funkciją. Ir tai yra didelė klaida mes žengėme atgal prieš 50 metų, nes tuomet vystimosi politika buvo priskirta prie uh, užsienio politikos. Ir dabar dažnai galima išgirsti, kad vystimosi politikoje nepasiteisina, kad mūsų pagalba yra uh, neveiksminga, bet kodėl taip yra? Ogi taip yra dėl to, kad vystimosi, uh, į vystimosi politiką nieka, nežiūrima rimtai. Ir uh, komisijoje visi yra stikinę, kad užsienio politikos prioritetai yra svarbesni už konkrečių skurde gyvenančių žmonių poreikius. Ir būtent todėl vystimosi politikai skiriame kur kas mažiau dėmesio, nei mes norėtume. Mes nenorime, kad tokia situacija tęsis ir toliau. Mes nenorime, kad e, diktatūros būtų svarbesnės už skurdo mažinimą. Nenorime, kad diktatoriai diktuotų, kokia turėtų būti jų atžvilgių mūsų taikoma politika. Mes e, žinome, kad e, ponios aštum pasiūlyme e, labai įdomi yra interpretuojamos kai kurios Lisabonos sutarties nuostatos. Jei komisija turės labai konkrečias funkcijas tai išorės santykių tarnyboje. Jie, jie, galė, jie, jie galės konkrečiai prisidėti prie politikos formavimo. Tuomet e, nereikės nerimauti, kad komisija e, nesugebės apjungti užsienio politikos su vystimosi politikos uh, užduotimis. Tačiau jei taip nebus padaryta, tuomet mūsų politika bus nenusekli ir iškils daugybė problemų. Ponas Brokas ir ponas Irhofštatas savo pasiūlymų nori patobulinti ponios Ašton viziją. Ir aš džiaugiuosi, kad, kad rengiant savo pasiūlymus, kolegos atsižvelgia į išsakytas pastabas ir šiandien pasiūlymas yra kur kas geresnis, nes siūloma, kad komisija prisimtų daugiau atsakomybės, o vyriausiasis įgaliotinis atliktų konkretų vaidmenį išras santykių tarnyboje. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau žodis sutikimas poniai Argentinį. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Ponios Aštum pasiūlyme yra pasakyta, kad išorės santykių tarnyba ir komisijos tarnybos turės konsultuotis. Ir Ponios Aštan pasiūlyme yra pasakyti, kad išorės santykių tarnyba bei komisijos tarnybos turėtų konsultuotis. Apie tai kalbama 3,2 e, e, straipsnėje, kuris yra išdėstytas bendradarbiavimo dalyje. Man bendradarbiavimas e, labai patinka kaip principas, tačiau man neaišku, kas, kaip ir kolegai, kas prisijims atsakomybę. Pono Ferkoštato ir pono Broko pasiūlymas yra žingsnis teisinga linkme. Ir džiaugiuosi, kad kolegos atsižvelgė į mūsų komiteto ir ypatingai pono Kačmariko pasiūlymus. Tačiau vis dar yra nespręstas klausimas, kas bus realiai atsakingas už vystimasi ir koks bus ES mandatas vystimosi srityje. Aš norėčiau, ponė Fraštatė, ponė Brokai, kad jūsų tekste ir po to ponios Ašton tekste atsirastų kas nors, kas atspindėtų 2,2.8 e, dalyje išsakytas mintis apie tai, kad mūsų išorės, išorės politika turėtų būti derinama su vystimosi veiksmais. Pirmiausia, tais, kurie yra skirti skurdui mažinti. Dabartinis pasiūlymas visiškai nesižvelgia į minėto straipsnio nuostatas. Mes galime kalbėti apie įvairias struktūras, apie įvairias priemonės, tačiau galiausiai turėsime apsispręsti dėl to, kaip minėtos starties nuostatas perkelti į e, realybę. Turime kalbėti apie politinę valią. Turime parodyti pakankamai politinės valios, skirti pakankamai dėmesio vystimosi klausimams. Nes kitaip negalėsime e, vystimosi sudarinti su ūsinio politika. Man nelabai aišku, kaip ponas Pybalks galės užtikrinti, kad žmonės, kurie dirbs Europos komisijos atstovybėse, vykdys rekomendacijas susijusias su vystimusi. Ar jie turės e, tiesiogiai kreiptis e, ponę Ašton, ar tiesiogiai į poną e, Pivalks. Man norėtųsi išgirsti iš komisijos ir tarybos labai konkretų atsakymą į tai, į ką konkrečiai reikės kreiptis. Ponas Ferhofštatas, ponas Brokas atmetė vieną pono Kačmariko pasiūlymą, kuris buvo susijęs su tarybos atsakomybė. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar žodis tiksiu ponui Gerado. Nors šokoladas, aišku, prisideda prie geresnės nuotaikos, tai vis dėlto, kai dirbam čia, turim turėti pakankamas atsargas to šokolado. Aš e, klausiausi ne vieną kartą pono Verhofštato ir pono Broko pasisakymų, todėl kad e, esu konstitucinio reikalų komiteto narys ir turiu pasakyti, jog man susidaro įspūdis, jog šiandien man jie atrodo labiausiai pesimistiškai nusiteikę, palyginus su kitais kartais, arba labiausiai nutolę nuo e, ponios Hešton pasiūlymo. Tačiau galbūt mano diagnostika yra pakankamai tiksliai kita vertus. Čia iškyla du pavojai, apie kuriuos galime nujausti iš to, ką sakė ponas Verhofštat. Pirmasis pavojus yra tas, jog ES užsienio politika bus vykdoma išorės veiksmų tarnybos daugiausiai. Bet jeigu mes e, nesusitarsime, tai ta politika bus apribota saugumu, gynyba ir kaiminystės politika, humanitarinė pagalba ir vystimasis liks už borto. Manau, kad šitos rizikos turime vengti bet kokią kainą. Antrasis pavojus ar ant, antras rizikos faktorius būtų toks. Vystimosi politika nebevaidintų esminio vaidmens užsienio politikos platmeje. Ir tuomet mes grįžtume į tą situaciją, kurioje esame dabar. Turint omenyje jog tai iš esmės bus neįmanoma, nes visa kita keičiasi. Bus neįmanoma sugrįžti į dabartinę padėtį, turiu galvoje, tarp vystimosi politiką, nes e, institucinė sistema sąjungos ir vaidmuo sąjungos bei ambicijos bus kitokios. Tad kaip mes galime išvengti abiejų šitų pavojų? Manau, kad ta kryptis, kuri mums buvo pristatyta, mums visiškai tinka. Aš nenoriu dabar gilintis į atskirus aspektus ir niuansus. Bet grįžtu prie to, kaip galime išvengti tų pavojų. Europos Sąjungos užsienio politika, būtent turiu galvoje išorės veiksmų tarnybos funkcionavimą. Ši tarnyba turi būti tokia struktūra, kur pagrindiniai tikslai ir kryptis turi būti apibrėžiamos. To turi užsiimti e, vyriausiai įgaliotinė ir e, komisija. Aišku, viskam turi vadovauti, viską koordinuoti vyriausiai galiotinė, tačiau atitinkami komisarai, e, užsimantis kaiminystės politiką, humanitarinę pagalbą, vystimuisi, taip pat turi atlikti savo vaidmenį čia. Tai užsienio politikos prasmės apibrėžimas, tikslų fiksavimas, veiksmų, kurių reikia imtis apibrėžimas, tai taip pat bus ir komis, komisijos narių išminėtų sektorių kompetencijos dalykas. Ir e, vėliau vykdant e, vystimosi politiką ir teikiant humanitarinę pagalbą, vykdant kaiminystės politiką, komisijos nariai turės vis daugiau veiksmų laisvės ir kompetencijos ir vis daugiau darbo bus perkeliama toms struktūroms, kurios dabar dirba su e, komisijos nariais. Mes e, turime vengti to išsiskaidimo, apie kurį kalbėjo ponas Verhofstadt. Turint omenyje ES užsienio politikos koncepciją, tai būtent komis, komisijos nariai turi apibrėžti tikslus tam, kad politika būtų laikoma bendrijos politika ir kad finansavimas būtų iš bendrijos biudžeto skiriamas tai politikai. Ir e, tuo e, siekiama išvengti tos situacijos, kuri būtų katastrofiška ir užsienio politikai, ir vystimosi politikai. Nes užsienio politika kol kas dar nėra nusekliai ir stipri ir jinai tokia nebus be vystimosi politikos, o vystimosi politika taip pat bus silpna be išorės politikos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai, ką išgirdau iš pirmųjų kalbėtojų, ne, nelabai pagodžia. Yra pakankamai daug dviprasmybės išorės veiksmų tarnybos e, veiksmų apibrėžime. Ponios Aštan pateiktas projektas taip pat kelia mums tam tikrą susirūpinimą, kuris yra visiškai teisėtas, susirūpinimas dėl ES bendradarbiavimo ir vystimosi politikos naujoje institucinėje struktūroje. Išorės veiksmų tarnyba nėra politinė struktūra, kur primami sprendimai, o tai yra tarnyba, kuri padeda vyriausiai galiotiniai e, atlikti savo darbą turint e, omenyje šitos struktūros organigramą, tai mes manome, kad iš tikrųjų toje tarnyboje gali būti daug įvairiausių vidinių susipriešinimų bei skirtingų interesų. Kaip mes turime interpretuoti sprendimą du pavaduotojų postus skirti e, rotuojančiam pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybos. Taigi, socialistai ir demokratai nepritarė šitai idėjai. Kalbant apie pačios tarnybos vidinį, vidinę organizaciją, nors simboliškai ponas Hešten tarnyba yra e, komisijoje, vis dėlto jinai E, dirba kaip trilypė struktūra ir išorės e, veiksmų tarnyba to būdu tampa dviprasmiška šito požiūriu. Kila klausimas, kokios, kokie generaliniai direktoratai komisijos bus integruoti į naująją tarnybą, koks bus dėvė generalinio direktorato vaidmuo ir kaip bus užtikrinta, kad į vystimosi tikslus bus deramai atsižvelgta e, užsienio e, veiksmų tarnybos e, programavimo įvairiomis stadijomis. Įvairiose stadijose. Nes e, vystimosi politikos įtraukimas į išorės veiksmų tarnybos darbą yra esminis dalykas. Politiniai sprendimai ir toliau turi būti priimami e, komisijos, tarybos ir parlamento, taip kaip yra apibriešta Lisabonos e, sutartyje. Todėl labai svarbu čia įtvirtinti nuoseklumą tarp programavimo išorės veiksmų srityje ir įgyvendinimo. Todėl tie tikslai ir toliau turi tekti kompetentingiams e, komisarams, kad būtų užtikrintas testinumas tarp politinių tikslų ir jų įgyvendinimų. E, Kita vertus, ponios Hešton projektas yra nepakankamai aiškus. Ir taryba taip pat nepatikslino šitų neaiškių aspektų Luksemburgė vykusios tarybos metu. Mes norėtume, kad tie dalykai būtų patikslinti ir kad pasidarytos kompetencijos srityje kompetentingi komisarai formuotų politiką kartu su e, vyriausia e, įgaliotinė bei su komisijos kaip kolegija. Turime ir toliau mąstyti, kaip e, turi būti humanitarinės pagalbos aspektas įtrauktas išorės veiksmų tarnybos darbą. Išorės veiksmai ES turi būti nuseklus ir gerai matomi. Tai yra būtina tam, kad būtų mumis pasitikima, kad partneriai pasitikėtų ir kad mumis pasitikėtų piliečiai. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū, ponė e, Zime. Galbūt Kolegos jau ir išsisakė dėl daugelio klausimų, kurie mums per praėjusius mėnesius ir savaitės kėlė, kėlė mums susirūpinimą. Keletas smulkių pastebėjimų, kad nebetestume diskusijos. E, norėčiau tik pasakyti, kodėl dėl kai kurių dalykų mums e, kyla susirūpinimas. Kodėl nuogastaujame dėl to, kad vystomoji politika nepasiteisins pirmininkau, jeigu ji bus pakišta po išorės politikos skiečiu. Mm, reikia tam tikriems dalykams Europos investicijų bankų paramos, ypač kovos su skurdu sityje ir tam tikros priemonės bus neįgyvendintos. Europos investicijų bankui dabar iškils e, esminė dilema, funkcinė dilema ir ji E, dings tik tada, jeigu investicijų banko savininkai susitiks ir išspręs tą problemą. Jeigu uh, tie dalykai bus pakišti po uh, išorės veiksmų tarybos vėliava vargu, ar jie pasiteisins. Antras dalykas, jeigu žiūrėsime į studijas, kurios atliktos, ataskaitos surašytos, daug kalbama ten apie aštun pasiūlymą uh, 208, e, pagal 208 straipsnį ir jo pirmą dalį, bet daug kas iš tų pasiūlymų prieštaraus ES funkcionavimo principams. ES vystomasis bendradarbiavimas, jeigu būtų deramai įgyvendamas per vidutinės trukmės laiko, tarp leistų panaikinti skurdą, bet e, taip kaip jis dabar yra vykdomas E, sutartis yra pirmiausia saistantis pir, pirminės teisės aktas, taigi dabar neleidžia sutartis daryti jokių pokyčių, ne, pakeičiant pačios sutarties. Ir nežinau, ar bus atsižvelgiama į tuo dalykus ar ne, ir ar tai laikoma uh, svarbu, svarbių dalykų ar ne. Dabar ponas Giorins. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Elmerą Broką ir Gyv Herhofštatą. Aš noriu eiti tiesiai prie reikalo. Aš buvau išėjęs, kad pristatyčiau pranešimą užsienio reikalų komitete ir kai ko galbūt negirdėjau, tad noriu grįžti prie mūsų pozicijos, kuri buvo išdėstyta rubrikoje Financial Tools. Ir norėčiau pono Broko ir Verhofštato nuomonės dėl mūsų pakeitimo pasiūlyto. Tame pasiūlyme yra numatyta, jog programa, programavimas turi būti kartu patvirtintas su vyriausiai galiotinė ir kompetentingais komisarais. Tai yra sveikų protų pagristas e, pakeitimas. Kodėl reikia išorės veiksmų tarnybos? kad būtų matomesnė ta politika ir kad sinergija būtų didesnė toje srityje. Kita vertus, aš manau, kad mūsų pakeitimas neprieštarauja tokiam dviejopam tikslui, tačiau mūsų pakeitimas siekia nuseklumo. Ir tai taip pat neprieštarauja matomumui geresniam ir sinergijai didesniai. Tad jeigu šitie dalykai savai mes suprantame, aišku, galbūt juos reikia aiškiai vardinti. Ir būtent todėl mes e, juos pabrėžiame savo pakeitime, nes praktikoje tie dalykai kitaip negalės funkcionuoti. Jeigu mes siekiame dėlės sinergijos, tai mums reikia tam tikrų instrumentų, kad galėtume tai užtikrinti. Jeigu yra tam tikra struktūra, kuri veikia tarnyboje ir jeigu ta, ta struktūra ne visiškai tokia, kokia veikia dabar pono Pibalkso, pavyzdžiui, e, vadovaujamoje tarnyboje ar, ar kito kompetentingo komisaro tarnyboje, tai tuomet bus kakofonija. Man atrodo, kad ponas Verhofštatas jau yra pasisakęs e, šitą linkme ir man atrodo, kad e, šitos idėjos palaikymas sustiprintų e, parlamento poziciją, o komisija yra natūralus e, mūsų sąjungininkas šiame procese. Labai ačiū, ponė Keller dabar. E, Šią popietę vyko įdomi diskusija, ne komitete, bet kitur apie išorės veiksmų tarnybą. Ir ponas Kristofersenas ten dalyvavo, jisai yra vienas iš ponios aštun patarėjų šiuo klausimu ir diskusija mane iš tikrųjų nugazdino gerokai, kadangi atrodo, jog niekas net nepagalvojo apie vystamosios politikos nuoseklumą, apie būtinybę tai užtikrinti ir atrodo, niekas nepagalvojo apie tai, kaip reikėtų e, tęsti pastangas dėl donorų veiksmų koordinavimo ar pagerinti tos veiksmus. Taip pat niekas nekelia klausimo dėl to, kaip užtikrinti, kad e, šalis partneris išliks svarbios. Taip pat kaip pagerinti šį procesą, nes jis nėra e, tobulas. Ir e, dabar vienintelis atrodo siūlomas mechanizmas yra pagal 208 straipsnį sutarties E, aš nežinau, ar e, tai yra pats geriausias būdas, nes jeigu mes rasime kažkokių netitikimų su straipsniu, tai nuolatos kreipsimės į teismą. Aš e, nežinau, kaip iš tikrųjų bus vystomoji politika apibriešta ponios Ešton kabinete. Jis sako, kad nuomonė ypač iš nuomonė iš išorės yra labai svarbi, bet jie turėtų turbūt įsiklausyti ir tų žmonių, kurie e, yra patyrę, kurie dirba šioje srityje, e, kurie galėtų papasakoti, kas padaryta ES per pastaruosius dešimtmečius vystamojo bendradarbiavimo srityje. Žinome, kad čia lobistai labai stipriai veikia taip pat e, bet e, ne viską pastebi žmonės, kurie dabar formuoja naująją politiką. Dėl jūsų pasiūlymų, ponai, kai vyks darybos su ponė Ašten, bus deramasi dėl jos dokumento, ne jūsų. Taigi klausimas yra, kurie iš šių klausimų yra jūsų prioritetas ir dėl kurio jūs galėtumėte sakyti, kad jeigu nebus jie atsižvelgta, tai mes nesiderėsime. ir kurio, dėl kurio punkto jūs sakysite, kad tai yra pats svarbiausias, o kai, dėl kurio sakysite, kad galime e, dėrėtis. Ačiū, visi norintieji pasisakė, dabar e, ponui Manservisi e, žodį suteikčiau komisijos atstovui, paskui ponui Brokui ir Ferhofštatui, kad atsakytų į klausimus. Prašom. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai, kadangi nenoriu uždėlsti jūsų posėdžio užvilkinti jūsų posėdžio. Ponas e, e, Goren kalbėjo apie prieš priešą tarsi tarp užsienio politikos ir vystomosios politikos. Reikia užtikrinti geresnį dinamiškumą. Galbūt e, reikia pasižiūrėti, kaip būtų geriausiai veikti pradžioje. Man reikės, kad jie šiek tiek tapo užteršta minties, kad išorės veiksmų tarnyba laikoma politinė e, struktūra ar institucija, bet tai yra tik tai tarnyba, vyriausiosios įgaliotinės tarnyba, ji veiks e, ir taip pat priklausys nuo vystimosi komiteto. E, vystimusi aštuntasis straipsnis labai aiškiai pasako ir tą skiriu ponui Bermanui, kad tiesiogiai, tiesiogiai prižiūrint ir vadovaujant, tai reiškia, tai yra formulė, kad kiekviena tarnyba, net ir techninė tarnyba, dirba komisijos nariui. Mes e, atskaitingi komisijai ir dirbame pagal e, nu, nustatytas gairias. Ir septintame e, straipsnėje taip pat kalbame apie tiesioginę priežiūrą, taigi nežaiskime žodžiai. Vadinasi, e, yra politikai, kurie turi paspausti mygtuką tam, kad būtų pradėta tam tikra veikla ir paskui jie bus atsakingi už įgyvendinimą. Dabar pirmą kartą atsiranda tam tikras e, asmo, kuris palaikys tas ryšius tarp komisijos ir e, atitinkamos šalių, kai bus įgyvendinamas priemonės. Šiuo metu komisaro Piebalgo e, atsakomybė ir galimybės naudotis techninėmis priemonėmis yra jau politinios veiklos dalykas, Ir, man regis, tekste apie tai aiškiai kalbama. Trečias dalykas. Vakar taryba atsisakė e, pavaduotojo, kurio pareigos būtų politinės ar pusiau politinės, taigi bent jau valstybės narės to dalyko atsisakė. Dėl kitų klausimų teisėtumo, man atrodo, kad e, galime pasižiūrėti pasiūlymą ir tai, kas, ką pasakė ponas Ferhofštatas aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie 21 straipsnį. E, jau mes girdėjome, ką dėl jo sakė Oksfamas ir kiti. Bet e, mes čia galime iš tikrųjų pasakyti, kad nuomonės sutampa. Mums svarbiausia užtikrinti, kad pavyzdžiui E, priemonės, dėl kurių nusprendžia komisaras Piebalgs, būtų iš tikrųjų įgyvendinamos. Ir taip pat reikės politinio įnašo iš kitų komisarų. Dėl to atsiranda ryšys tarp komisaro Piebalgso ir e, tarybos. E, turės ir vicepirmininkė ir kiti komisarai veikti pagal savo kompetencijos ribas. Buvo kalbama apie aiškumą, apie skurdo mažnymą. E, viskas bus daroma pagal šalių strateginius dokumentus ir viskas bus pateikta jūsų priežiūrai. Jūs pamatysite patys ir galėsite užblokuoti, jeigu tam tikri dalykai netitinka visų vystomosios politikos tikslų, jūs galėsite sustabdyti tam tikrus dalykus, bet pirmiausia, pasiūlymas turi ateiti iš pono Pievalgo, o jūs e, dėl tų pasiūlymų galėsite išreikšti savo demokratinės priežiūros teisę. Tikiuosi, kad e, ateityje mes dar ir kitus neiškumus pašalinsime. Ačiū dabar žodis ponui Brokui. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Bemerkung. Also Dėkuoju pirmininkė. Keletą pastabų norėčiau užsakyti. Nekartą girdėjome, kad išorės santykių tarnyba bus skirta tam, kad būtų suderinti dvi, e, dvi skirtingos sritis. Užsienio politikų, už kurią anksčiau buvo atsakinga taryba bei kiti užsienio veiksmai. 17 straipsnėje aiškiai apie tai kalbama. Komisija atstovaus Europos Sąjungai santykiuose su kitomis pasaulio šalimis. Taigi aš manau, kad visiems yra aišku, kad paskutinį lemiamą žodį šiuose santykiuose tarsi komisija. Jau kai kas minėjo, kad tai bus taryba, kad tai nebus institucija, kuri galės tarnyba, tai bus, nebus institucija, kuri galės priimti sprendimus. Taigi mes turime kartu su komisija Ir apie tai kalbama mūsų rengiamame dokumente. Ir beje, paskutiniai dokumento versijoje yra, yra dar iškiau apie tai kalbam negu anksčiau. Ir šis mūsų bendradarbiavimas su komisija yra labai svarbus. Iškilus kokiems nors nesutarimams, komisija turės prisimti už tai atsakomybę. Bronienė Ašton, kur yra komisijos narė, turės užtikrinti politikos nuoseklumą. O siekiant šio nuseklumo gali iškilti konfliktas tarp ponios Ashton bei komisijos nario atsakingo už konkrečią sritį. Tuomet visa komisija turės spręsti iškilusius nesutarimus. Taigi mes turime turėti kokią nors struktūrą, pagal kurią viską, ką aš buvau pasakiau, galėtų būti gyvendinta. Pone Ašton sakė, kad jai nereikia pavaduotojų. Aber ich mein... Ponas Kešman sakė, kad jam nepatinka pavaduotojai. Tačiau aš manau, kad vienas dalykas turi būti išdėstęs labai aiškiai ir ponas Bergmanas apie tai kalbėjo. Tai yra tai, kad iškilus kokiam nors nesutarimui atsakingoji institucija turės jį e, spręsti. Tai reiškia, kad komisija turės prisimti atsakomybę už bet kokių galimų nesutarimo sprendimą. Kažkas turės parodyti lyderystę. Vyriausiai įgaliotinė komisijos vicepirmininkė negali pati formuoti vystimosi politikos. Ir ji viena, vien savo jėgomis, jėgomis negalės teikti teisėkurus pasiūlymų. Komisija tą gali padaryti. Ir turime stebėti, kad būtent taip ir būtų. Toliau. Valdymo grandinė. Manau, kad viskas turėtų būti daroma taip, kaip daroma nacionalinėse vyriausybėse. Net galima leisti, kad bet kas, kas jaučiasi turis kažko, kažkiek kažkokios atsakomybės, bandytų ją būtinai pasinaudoti. Taigi valdymo grandinė turėtų būti labai aiškiai vyriausiai galiotinė ir duoda nurodymus atstovybių vadovams, kurie yra jai pavaldus. Komisijos narys atsakingas už priekybą. gali priimti sprendimą, kuris bus neprimtinas e, atstovybei. Tuomet komisija kartu turės nuspręsti, ką daryti. Bent jau taip elgiamasi Vokietijoje. Prekybos atešė gauna nurodymus iš konkretaus pareigūno ir jeigu tie nurodymai jam yra neprimtini, tuomet visa vyriausybė turės spręsti, ką daryti. Jei mes neturėsime panašios struktūros, tuomet mūsų išorės santykių e, tarnyba bus visiškai neveiksni. Joje dirbs e, menkai kvalifikuoti diplomatai, kurių, kurie yra visiškai nereikalingi savo e, šalies diplomatijos tarnybai. Aš nesu pesimistas. Nesu pesimistas, tiesiog manau, kad mums reikia naujo požiūrio. Jei pažvelgsime į šią tarnybą, kai kurios jos dalis būtų nepavaldžios tarnyb, tarybai. Dėl uh, joms priskirtos komp kompetencijos. Tai yra akivaizdu, jei pažvelgsime į bendrosios ūsinių ir saugumo politikos gyvenimo patirtį. Manau, kad jeigu mes norime formuoti nuoseklę politiką, norime gerai valdyti krizės, jei norime, kad ši tarnyba būtų veiksni, brandi, tuomet joje turėtų dirbti ne vien komisijos pareigūnai. nes mes dažniau norime dalyvauti intervencinėse operacijose, o ne, karinės, ne kariniuose veiksmuose. Panecina kalbėjo apie e, AIB. Ir be abejo, šis klausimas dar nėra įspręstas. Mes galime kalbėti apie tam tikrą struktūrą, sąrangą, pavyzdžiui, Lisabonos sutartis yra priemonė, kurią tarnyba galės pasinaudoti. O kaip tai bus daroma priklausys nuo politinės daugumos, nuo to, kam bus, kokie bus mūsų politiniai e, prioritetai. Mes negalime teikti, kokiu tikslu konkrečiai turėtų siekti šį tarnybą, kadangi e, tai yra politiniai dalykai ir jie nustatomi yra per rinkimus. Pane pirmininkė, trumpai kalbėsiu, todėl kad ponas Brokas jau pristatė mūsų pasiūlymo logiką. Ir mūsų pasiūlyme, jeigu yra koks nors ginčas ar prieštaravimas, tai e, sprendžia jį e, komisijos nariai jeigu tai susiję su e, vystimusi politika. Aš ir toliau manau, kad e, ponios Hešton pasiūlymas kelia pavojų, jog sistema taps nenusekli, todėl kad e, atskiriamos horizontalios, e, horizontalūs aspektai ir teminiai aspektai, e, bei geografiniai aspektai. Ir e, dvi skirtingos tarnybos iš esmės. Yra ypač aš e, ten pasiūlymo toje dalyje, kur kalbama apie tai, kad išorės veiksmų tarnyba bus nesusijus su komisija, nes tai bus atskira administracinė struktūra. Ir tai yra precedentas biudžeto požiūriu, nes šiaip ES visi veiksmai patenka į trečiąją sekciją, į, į tą pačią čia kur yra komisija. Komisijos finansavimas. Ponas Brokas ir aš kovojame už tai, kad tokia padėtis keistusi ir jeigu jūs norite specifinių garantijų, todėl kad e, taryba turi savo kompetenciją užsienio politikos rytyje, tai galima numatyti specifinės garantijas tuo požiūriu, tačiau tam nebūtina visiškai e, keisti e, biudžeto dalykus ir galų gale galėtume padaryti taip, kad e, geografinės e, struktūros būtų finansuojamas iš kito, e, iš kitos biudžeto dalies. O dėvė generalinis direktoratas užsiimtų horizontaliais klausimais ir teminiais klausimais. Manau, kad turime ir toliau kovoti dėl šitų dalykų. Tai yra būtina, todėl kad aš girdėjau iš labai daug kompetentingų žmonių, kompetentingų ne tik tai toje srityje, bet ir iš komisijos atstovų labai daug dviejonių. E, išklausiau dėl galutinio rezultato, kuris buvo pasiektas komisijoje šito pasiūlymo klausimu. Ir kai kurie iš jų sakė, kad parlamentas turėtų tęsti savo darbą kvestionuodamas tą, tą priimtą sprendimą. Tarytum, Europos parlamentas e, turi ginti Europos e, komisijos interesus, bet ne pirmą kartą taip atsitinka, kai e, viskas veikia atvirkščiai. Nes straipsnis 228 labai aiškiai sako, kaip turi būti ir jeigu jūs e, pateiksite pakeitimus, tai AFKO komitetas e, ir dėl 208 straipsnio ir dėl e, sąsajos tarp išorės politikos ir bendradarbiavimo, vystamo bendradarbiavimo politikos kuomet mes e, rašome išorės veiksmų tarnybą ir kuomet e, jūs pridedate ir kompetentingos e, komisijos tarnybos, tai mums nėra skirtumo, todėl kad išorės veiksmų tarnyboje yra visos programavimo tarnybos, dėvė generalinio direktorato ir vadovaujant vystimosi komisarui ta visa sistema įeina į išorės e, veiksmų e, tarnybą. Ir tik tai, kuomet iškyla prieštaravimo ar nesutarimo tarp vyriausiojo galiotinio ar e, komisaro, tuomet komisarai sprendžia tą, tą klausimą. Dabar steiksiu žodį pranešėjui, ponui Kašmarekui. Labai ačiū, dėkoju visiems tiems, kurie pasisakė kur ir kurie dalyvavo diskusijose. Dėkoju pasisakiusiems. Mano nuomonė, mūsų pranešėja pasisakė labai optimistiškai, todėl kad e, atrodo, jog yra konsensusas jau pasiektas dėl to, kad e, išorės veiksmų tarnyba neturi būti kažkokia atskira struktūra ar beveik institucija, nes tam nėra teisinė pagrindo sutartyje ir kadangi tai nebus atskira institucija, tai nekyla klausimas dėl komisijos narių vaidmens sumažinimo ir nebekyla klausimas dėl vystimosi politikos svarbos, o mes būtent to ir bijojame, kad ta svarba gali sumažėti. turėjome nugastavimo dėl šitos politikos rango. Tuo tarpu, man atrodo, kad dabar tame pasiūlyme e, tas rangas, aukštas pakankamai rangas yra garantuotas ir dėkoju už pasiektą konsensusą. Aiškiai, kalbant dabar, kad nebūtų jokių nesusipratimų ir abejonių, tai ar galime sakyti, jog G ir Elmaras pateiks kaip savo versiją Deve komiteto e, pakeitimą dėl Financial Tools. Jeigu aš teisingai suprantu, jūs visiškai tam pritarėte. Jūs savais žodžiais išreiškite mūsų poziciją, tačiau ir, ir prieš įsiskirdami norėtume būti tikri, kad mes visiškai vienodai suprantame tą klausimą. Aš nematau didelio skirtumo tarp jūsų teksto ir mūsų teksto. Man atrodo, jog mes perskaitėme abu dokumentus. Jūs pridurėte kiekvieną kartą, kai mes minime išorės veiksmų tarnybą, jūs pridat ir komisijos tarnybos. Tačiau mes e, savaime, mūsų pasiūlymėms savaime suprantame, kad tos tarnybos jau yra išorės veiksmų tarnyboje mūsų išeities taškas yra skirtingas negu ponios Sešton išeities taškas. Ir dabar kartu turime pagalvoti, ar būtina dar pakeisti tą e, pasiūlymą, teikti pakeitimus. Ir aišku, mūsų pasiūlyme Europeidui tenka e, vystimosi ir bendradarbiavimo politikos įgyvendinimas, dėl to nėra jokių abejonių. Ir trečias dalykas, dėl kurio nėra abejonių, tai jeigu kyla e, problemų ar ginčių, tai e, komisija turi paskutinį žodį, komisija sprendžia. Tai tuo būdu, man atrodo, nėra jokių nesusipratimų ar neiškumų. Labai ačiū visiems kolegoms, labai dėkoju ponui Brokui ir ponui Ferhofštat. Dar vienas klausimas. Pone Bermanai. Galbūt e, galėtume e, rasti kitą laiką aptarti šiam paskutiniam klausimui. Ačiū. So the meeting is closed. Koordinatorių posėdį e, surengsime kitą kartą, o dabar posėdį baigiame.